Kolegi, buongiorno. Taigi, gerbiami kolegos, dar kartą labas rytas. Dabar norėčiau Jūs informuoti apie vakar įvykusi koordinatorių posėdį. Na, nepaisant to, kad mums teko posėdžiauti ilgiau nei paprastai, kad būtų aptarti visi darbo tvarkės klausimai. Dabar, kai dėl e, nuomonių e, paskirstimo tarp atskirų e, grupių, tai iš tiesų labai daug kas nori dirbti ir prisijimti atsakomybę už tam tikrus klausimus. Taigi koordinatoriai priėmė sprendimą šiuo atžvilgiu dėl galimybės skirti dar septynės dienas laiko, kad būtų pasiektas politinis sprendimas susijęs su atskirų e, dokumentų paskirstimu. Taigi galbūt jau kito e, koordinatorių posėdžio metu e, bus galima priimti sprendimą dėl e, pranešimų, už kuriuos turės bus atkinti atskiros frakcijos. Dar vienas e, klausimas, kuris yra susijęs su ne peticijomis, tai yra tas e, visas darbas, kuris, kurio metu mes siekiame sumažinti peticijų skaičiaus pateikimą. Tai yra to, tie tokie prašymai kuriuos pateikia piliečiai, tačiau negali būti traktuojami kaip peticijos. E, šis klausimas perkeltas į kitą koordinatorių posėdį. Dabar dėl skubos tvarka e, analizuojamų peticijų. Koordinatoriai priemė sprendimą dėl e, šio klausimo ir vakar konkrečiai koordinatorių posėdžios metu komiteto pirmininkas priėmė sprendimą, kas turėtų būti daroma su tokiomis e, skubos tvarka analizuojamomis peticijomis. E, dokumentą galima jums e, pristatyti visiems, kad jūs galėtumėte susipažinti pagal, apie taisyklės, pagal kurias mes priimsime sprendimą, ar peticija yra jautrus klausimas ar skubos tvarka analizuojamas klausimas ir kuo tos peticijos skiriasi nuo paprastų peticijų. Koordinatoriai taip pat e, pateik, parengė tokį raštų dokumentą. Jame yra pateiktas toks e, sustarimo apibendrinimas. E, sustarimas yra susijęs su procedūromis, tiksliau viena procedūra, kurios turėtų būti patvirtintos. Jeigu, aišku, E, peticijų autoriai pareikš norą papildomai organizuoti diskusijas dėl jau peticijų, dėl kurių visas e, analizavimo procesas baigtas. Taigi ir šis e, dokumentas, jeigu jis, kol kas, jeigu jis dar nėra išplatintas sekretoriato, jis bus išplatintas jums, kad jūs galėtumėt su juo susipažinti. Na ir Kaip jau buvo pasakyta, e, koordinatorių pasiektas e, sustarimas e, skelbia, kad jeigu, pavyzdžiui, atsiras kažkokių naujų įrodymų ar kažkokios papildomos informacijos, kuri keistų status quo situaciją dėl, ir dėl tos priežasties prieimus koordinatoriams sprendimą, peticijos analizavimas gali būti iš naujo pradėtas. Taigi, Koordinatoriai priėmė jau tokį sprendimą vakar. Ir aš gavau informaciją, kad visi koordinatoriai gavo raštą, kurį aš gavau tik tai pereitą savaitę dėl e, iš Rumunijos žiniasklaidos profsąjungos. Ir būtent e, to, to rašto. To rašto atžvilgiai jau Buzekas pateikė savo nuomonę. Koordinatoriai e, nelaukė iki paskutinės minutės ir pareiškė, kad e, šio rašto e, turinys e, jame yra pateikiami nauji faktai ir nauja informacija, Todėl e, koordinatoriai vieningai nusprendė e, vakarykščio posėdžio metu iš naujo e, pradėti nagrinėti peticiją. Deja, neturiu numerio, tačiau e, peticija yra susijusi su žiniasklaidos laisvė Rumunijoje. Man atrodo, tai yra vienintelė peticija, dėl kurios buvo balsuota e, paskutinėme e, peticijų komiteto posėdėje. Be to, e, mm, Iturgais kolega e, kalbėjo apie koordinatorių posėdžio, e, kalbėjo apie penktąjį darbo tvarkės punktą bei buvo kalbama apie šeštąjį e, darbo tvarkės punktą, tai yra e, mūsų pereitų metus įvykdytus vizitus ir buvo prašoma, kad sekretariatas parengtų atitinkamą raštą. Ir e, šiame dokumente būtų pateiktos informacijos dėl narių skaičiaus, kurie galėtų būti siunčiami į skirtingas šalis. Be to, e, tame dokumente turėtų būti e, pateikiama informacija apie tai, kiek narių būtų galima e, siūsti tokius tyrimuosius išvykos sustikimus ir paprastus ir koks yra skirtumas tarp jų ir paprastų išvykstamųjų posėdžių. Kiti darbo tvarkės darbo punktai yra atidėti kitam posėdžiui. Dabar žodis ponui Oken, prašome. Sige to ting. For det første. Pone Auken, taip, porą dalykų. Visų pirma, nebuvo pasiektas susitarimas, kad e, pirmininkas e, turi priimti sprendimą dėl to, kas e, turėtų prisimti atsakomybė dėl vieno ar kito pranešimo. Už tai atsakingi koordinatoriai, todėl mes norėtumėm sužinoti dėl dehont sistemos, kuri yra dabar yra taikoma. Na, kad nebūtų priiminimi tokie vienašališki ir neaiškus e, e, sprendimai. Dėl tų išvykstamųjų posėdžių vėlgi reikalinga gauti daugiau informacijos, nes nebuvo priimtas sprendimas dėl išvykstamųjų posėdžių ar vizitų skaičiaus. Mes iš tiesų e, nenorime pakengti mūsų pačių sistemai. Ponas Boštinaro, prašome. Jaras, prašome. norėčiau užduoti klausimą. Vakar iš tiesų e, koordinatorių posėdis buvo sudėtingas. Pirmininkė, pirmininkė iš tiesų pasakė, kad e, teisingai, kad buvo e, priimtas sprendimas, kad dėl tam tikrų klausimų jie turėtų būti atidėti kitam posėdžiui. Tačiau dehont sistema nėra tokia skaidri. Todėl, kas buvo nutarta vakar? Mūsų nuomonė skiriasi, todėl reikia rasti laiko, kad būtų sustarta dėl tinkamų procedūrų ateičiai. Na, ne pirmininkė nori primesti kažkokias tais, taisyklės mums. Pagal Dehont sistemą pirmininkė bandė išaiškinti, kaip turėtų veikti sistema, tačiau nuomonės įsiskyrė, todėl šis klausimas atidėtas kitam koordinatorių posėdžiui. Aš tam pritariu. Nes e, iš tiesų, kai jau mes susitarsime dėl tos sistemos, jie veiks automatiškai ir dėl, dėl to problemų nekils. Tačiau, kaip jau minėjau, šis klausimas bus keliamas kito koordinatorių posėdžio metu ir vėliau e, mes apie sprendimą pranešime komitetui. Buštinaro. Ačiū. Norėčiau paminėti jūsų raštus ir tai, kaip mes turėtumėm koordinuoti mūsų darbą pagal koordinatorių sprendimus, bei norėčiau pakalbėti apie Rumunijos e, žiniasklaidos profsąjungos pateiktą e, prašymą. Jau e, gruodžio antrą dieną į mane kreipėsi peticijų autoriai, kurie prašė, kad būtų imtasi papildomų veiksmų ir kad būtų apgintos piliečių teisės. Na, galiu pasakyti, kad e, sveikinu e, priimtą sprendimą, tą, nes iš tiesų buvo priimtas tinkamas sprendimas, kad būtų eliminuoti tam tikri piknaudžiavimai ir kad būtų ištaisyta dabartinė situacija, kuri yra dabar susidariusi. Puikiai buvo koordinuotas e, politinių frakcijų darbas. Vakar e, koordinatoriai patvirtino susitarimą, tam tikrą memorandumą, pagal kurį buvo priimtas sprendimas, kad tam tikros peticijos turėtų būti analizuojamos skubos tvarka. Be to, Buvo taip pat e, analizuojamas ir mechanizmas, pagal kurį būtų galima sugrįžti prie tam tikrų peticijų nagrinėjimo. Pirmininkė, dabar mes turime viską, ko mums reikia, kad e, susidariusios anksčiau nepalankios situacijos nepasikartotų ateityje ir tai iš tiesų sėkmingas mūsų komiteto rezultatas. Esu įsitikinęs, kad mes pasimokime iš praeities iš to, kas įvyko gruodžio antrą dieną. Ir man atrodo, kaip komitetui mums iš tiesų yra suteiktas didesnis pasitikėjimas, kad mes kaip komitetas galima geriau tarnauti piliečių e, interesų vardan. Taigi, ačiū už e, tą bendradarbiavimo dvasę. Ačiū, ponia Buštinaru. Na, bet prieš tęsiant darbą, dar suteiksiu žodį kitam kolegai. Nežinau, ar vakar koordinatoriai turėjo progą aptarti klausimą, kurį norėčiau paminėti, kuris turėtų būti įtrauktas į protokolą. Praėjusią savaitę plenarinėme posėdėje turėjau garbės pirmininkauti diskusijoms kur buvo pristatyta, pristatytas um, peticijų komiteto pranešimas dėl ilgalaikės peticijos gautos iš Vokietijos. Dėl astma sergančių, elgesio su astma sergančiai žmonėmis ir jų gydimo nustebau pastebėjęs, kad tiek nedaug šio komiteto narių dalyvavo tose diskusijose. Norėčiau, kad tikrai atkreiptume dėmesį į tai, kaip puikiai pirmininkė išsprendė šią situaciją. Tas klausimas buvo aptartas kartu su kitu darbo tvarkės punktu, visiškai nesusijusiu. Dėja, kad taip atsitiko, tai buvo organizacinė problema, tačiau manau yra svarbu, kad komiteto nariai žinotų, kad ši peticija taip pat buvo aptarta ir plenarinėme posėdėje ir kad ją palaikė pirmininkės, taip pat ir pirmininkė. E, peticijų komitetas jau kurį laiką aptarė šį klausimą. Svarbu, kad suvoktume, jog mūsų aptariami klausimai nelieka šioje salėje, šiame komitete jie taip pat yra aptariami ir susilaukia dėmesio plenariniuose posėdžiuose. Tai parodo, kad galime norėdami viską padaryti iki galo. Ačiū ponė Martinės, dabar ponė Nikolai. Aš paprašiau žodžio, norėdama pasveikinti koordinatorių sprendimą dėl to, kad reikėtų e, vėl diskutuoti peticiją dėl spaudos laisvės Rumunijoje. Deja, dabar mes esame pripratę prie demokratinių skirtumų susijusių su pagarba žmogaus teisėms už ES ribų, tačiau dėja tokie netitikimai egzistuoja ir ES. Negalime su tuo taikstytis, turime užtikrinti, kad visur žmogaus teisės būtų gerbiamos vienodai. Taigi sveikinu, kad ši peticija bus pradėta svarstyti ir vėl ir tikiuosi, kad ateityje šis klausimas bus išspręstas. Aš taip pat norėčiau kai ką pridurti. Mes peticijų komitete pirmiausia dirbame ne savo naudai, bet piliečių naudai. Ir man atrodo, šią funkciją dar geriau vykdytume, jei dirbtume nepaisydami politinių apribojimų, bet grinai piliečių interesus tenkdamiesi apginti. Pono Kleins peticija iš Vokietijos dėl vaistų buvo labai sėkminga ir sutinku, kad būtų puiku, jei daugiau komiteto narių būtų dalyvavę šioje diskusijoje, bet šiaip jau mes visi kartu dirbame labai veiksmingai. Taip pat norėčiau, kad tai, ką dabar pasakysiu, būtų įtraukta į protokolą. Kai diskutavome praėjusio posėdžio metu spaudos laisvę Rumunijoje, per balsavimą EPP frakcija apsikei, apkeitė savo narius ir balsavo ne šio komiteto nariai, bet nacionaliniai nariai iš Rumunijos, kurie nebuvo anksčiau dalyvavę diskusijose ir kurie nesielgia, nesiekia peticijos autoriaus naudos. Taigi noriu pasakyti, kad ateityje turime numatyti tam tikras taisyklės. Ir noriu aiškiai pasakyti, kad jeigu ateityje mes taip dirbtume komitete. Tai nebūtų primtina, peticijų komitetas negali įsivelti į nacionalinius e, ginčius. Šis komitetas turi paisyti ir siekti apginti piliečių interesus ir apsaugoti jų teisės. To turime paisyti ir diskutuodami peticijas. Jeigu šie klausimai taps politiniais klausimais, tuomet šis parlamentas piliečiams jau nebetarnaus. Noriu tai labai aiškiai pasakyti ir džiaugiuosi, kad dabar diskusijos eina teisinga kryptimi. Ačiū. Aš sutinku su jumis. Klausimai susijęs su įvairiomis peticijomis turi būti svarstomi šiame komitete. O dabar pereikime prie sekančio punkto. Ne, dar nori ponė Vertman pasisakyti. Fakar iškėliau klausimą aktualų daugeliu ispanų dėl pakrantė, pakrantės reglamentuojačių įstatymų. Galbūt galėtumėte paprašyti koordinatorius pagalvoti, kokie žingsniai turėtų būti žengti ateityje, nes šį rytą sulaukiau elektroninio laiško, kuriame sakoma, kad šie įstatymai gali įtakoti tai, kad uh, valstybė perims pakrantės teritorijas, bet piliečiams neramu, kad tai, nors jie ir galės toliau naudotis tomis teritorijomis, bet e, tai nebebus jų nuosavybė. Taigi pritariu tam, ką sakė kolega Hefneris ir kiti. Turime užtikrinti, kad tai iš to nekiltų jokie politiniai pareiškimai, Mes turime rimtai atsižvelgti į piliečių būkštavimus ir rasti jiems sprendimus. Taigi, manau, būtų naudinga ir toliau dirbti remiantis šiais principais, vengti politinių mm, aspektų, o visų pirma siekti išspręsti piliečių problemas. Ačiū. Deja, šio klausimo nepavyko aptarti, bet tikiuosi, kad kitame koordinatorių posėdėje tai padarysime. Kaip minėjau, šio posėdžio pradžioje mes e, ilgai diskutavome apie įvairius pranešimus ir nuomonės. Taigi atsižvelgiu į jūsų raginimą ir tikiuosi, kad jį bus atsivelta ir ateityje. Tikrai nedėlėtų mums ginčytis dėl to, kam teks pranešimas, o reikėtų galvoti, kaip išspręsti piliečių problemas. Tačiau dabar grįžkime prie šios dienos darbo tvarkės. Reikia patvirtinti gruodžio pirmos ir antros posėdžių protokolus. Kaip e, minėjau, vakarykštės problemos dabar išspręstos, nematau prieštaravimų, taigi protokolai patvirtinti. Vakar dienos posėdžio pradžioje minėjau, kad 13 punktas darbo tvarkės yra atidedamas, taigi pereiname tiesiai prie 14 punkto, tai yra nuomonė dėl bendros rinkos Europos gyventojams. Buvo paprašyta pateikti nuomonę. Dėja, laiko turime labai nedaug. Reikės patvirtinti e, šį klausimą vasario pirmos posėdėje mūsų komiteto. Todėl paprašiau sekretoriato, kad e, kuo greičiau jums išdalintų, tiksliau praėjusią savaitę, kad jau būtų išdalintas jums visiems dokumento projektas, o koordinatoriams paprašius šį klausimą įtraukėme į darbo atvarkę. Taigi buvo išdalintas nuomonės projektas. Šį rytą jį aptarsime ir tikiuosi, kad la natura della nostra commissione. Taigi mūsų komitetas turi e, pateikti nuomonę atsakingam komitetui, IMKO komitetui, e, apie tai, kaip reikia apginti piliečių teisės. Konkrečiai aš norėčiau Jums e, pabrėžti tai, kad kai kurie iš tų 18 punktų yra labai svarbus, nes būtent tie punktai sudaro mūsų nuomonės projektą ir labai svarbu, e, kad mūsų komitetas pritartų konkrečiai, pavyzdžiui, penktam punktui, tą prašymą, kurį mes formuluojame penktame punkte. Ten konkrečiai kreipiamės į e, atitinkamą komitetą ir e, įvertiname pastangas, kad būtų sumažintas direktyvų perkelimo į nacionalinę bazę pasivumus, nes žino, žinome, kiek daug nepasitei, nepasitenkinimo e, iš piliečių pusės kyla būtent dėl tokių e, teisės aktų neperkelimo į e, nacionalinę teisę ir dėl ko atsiranda skirtumų tarp skirtingų šalių ir situacijų, kuriuose atsidūrė skirtingi piliečiai. Todėl iš tiesų e, norėtumėm, kad e, būtų taip pat, e, kaip ir rašoma kitame punkte, kad būtų sumažinta pažeidimų nagrinėjimo procedūrų trukmė, nes labai daug sulaukėme peticijų iš įvairių valstybių narių kuriuose būtent kalbama apie tai, kad procedūros yra pernelyg ilgos ir dėl tos priežasties neapginami tinkamai ES piliečių interesai, o pati pažeidimų, e, nagrin, pažeidimų nagrinėjimai trunka labai ilgai. Taigi šis aspektas taip pat yra labai svarbus, todėl labai svarbu e, šį aspektą ir įtraukti į mūsų nuomonės projektą, nes e, su šiuo klausimu mes susidurime mūsų kasdienime darbe. Toliau nuomonėje taip pat kalbama apie įvairius kreipimusis į komisiją, kad ji turėtų skatinti ir remti dialogą su pilietinė visuomenė, su piliečiais, taip pat ir per įvairias formas, pavyzdžiui, organizacijas, asociacijas, kurios atstovauja tam tikrų piliečių interesus. Taigi labai svarbu formuoti teigiamą, poveik, e, e, teigiamą piliečių požiūrį į vidaus rinką. Taigi, mano manimu, šis nuomonės projektas apima visus, e, apima visus pasiūlymus, kuriuos mes privalome pateikti atitinkamam komitetui, atsakingam komitetui. Daugiau pasakyti nori, neturiu ką, šis nuomonės projektas jau yra išplatintas. Na, nepaisant terminų, kurie buvo griežti, tikiuosi, kad galėsite jam pritarti. Ar norėtumėt pasisakyti dėl e, šios, šio nuomonės projekto? Prašome. Sí. Il collega Iar. Ponas Jar. Äh, Ačiū pirmininkė. Norėčiau pritarti tam, ką jūs sakėte. Jei reikėtų nagrinėti problemas dėl peticijų procedūros, tai matau porą svarbiausių aspektų. Visų pirma, kuo toliau, tuo dažniau matome kad labai skiriasi pagarba piliečių teisėms ES. Jau buvo minėta, minėtas klausimas dėl Ispanijos pakrančio apsaugos įstatymo. E, matome, kad tais atvejais e, yra skirtingai taikomos nuosavybės apsaugos nuostatos ir manau, kad tai reikėtų aptarti. Bet visiems susidaro įspūdis, e, kad keliaujant Europoje matome daugybę skirtumų. Lyg ir teisės sistema yra bendra, vienoda, tačiau daug kas skiriasi. Na, o kitas svarbus aspektas yra tas, kad jei jau pripažįstame, kad yra tam tikra problema, tuomet turime ją spręsti, tačiau dabar praktikoje matome, kad pažeidimų tyrimo procedūros dažnai užtrunka per ilgai. Negauname laiko atsakymų iš valstybių narių. Tad dėl šios jūsų pastabos jum pritariu. Taip, bendroji rinka yra naudinga ekonomikai, tačiau taip pat reikėtų nepamiršti ir mūsų piliečių interesų. Ir e, ji bus sėkminga tik tuo atveju, jei atsižvelgsime į visų interesus. Dėkoju Natali Beningel komisijos vardu. Dėkoju, pirmininkė. Jei leisite, norėčiau pakalbėti apie tai, kaip buvo rengiamas bendros rinkos teisės aktas. Buvo surinktas bendras klausimas ir per jį komisaras Barnie primiktinai e, kartojo savo norą suteikti centrinį svarbiausią vaidmenį piliečiams, jų interesams. Bendros rinkos teisės aktas buvo parengtas komisarų kolegijos ir buvo taikomas horizontalus principas. Komisaras Barnie elgėsi tikrai labai atsargiai, atidžiai atsižvelgia įvairiausius informacijos šaltinius, į Greišer, pavyzdžiui, pranešimą, IMKO komiteto pranešimą. Ir spalio 27 dieną kolegija patvirtino bendros rinkos teisės akto projektą, vėliau jis buvo aptartas ir, kiek žinau, yra taip pat ir sukurtas tam tikras tinklalapis, kuris yra skirtas būtent šiam teisės aktui ir lauksime visų pastabų. Uh, iki vasaro 28 dienos, tuomet jas išanalizuosime. Turiu pasakyti, kad tarnybos glaudžiai bendradarbiauja, mūsų tarnybos glaudžiai bendradarbiauja su Europos parlamento tarnybom, taip pat IMKO komitetu ir taip pat bendradarbiaujama su pranešėjų. Nagrinėjamas pono Buzojs pranešimas, Dekampos pranešimas, juos atsižvelgiama. Taip pat turiu pasakyti, kad konkurencingumo taryba patvirtino savo išvadas, kuriuose e, taip pat yra išreiškiama parama siūlomam teisės aktui. Kai parlamentas pateiks savo pasiūlymus, bei taryba pateiks savo pasiūlymus, taip pat bus pateikti Ekosoko, regionų komiteto pasiūlymai, taip pat pasiūlymus teiks ir piliečiai su kuriais vyksta konsultacijos, komisija išnagrinės ir apsvarstys visus patiktus pasiūlymus ir pastabas ir pagalvos, kaip galėtų atsižvelgti į visas pastabas ir jas visas įtraukti į galutinį dokumentą. Tuomet jis bus aptartas Europos parlamente ir be abejo ypatingai svarbus, svarbios yra peticijų komiteto pastabos, jūsų indėlis – todėl kad jūs tikrai sulaukite labai daug peticijų iš piliečių ir galite išreikšti jų nuomonę. Dėkoju, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasisakyti šiuo klausimu, pakalbėti apie tai, kas siūloma. Manau, galima pritarti didžiai daliai pasiūlymų, tačiau norėčiau vis dėlto konkrečiau pakalbėti apie porą dalykų, kuriuos dar reikėtų paaiškinti. Kalbu apie aštuntą punktą Tad aštuntas punktas. Akivaizdu, kad reikia aiškių taisyklių. Jei jų nebus, kils problemų. Na, o dėl septinto punkto. Jame kalbama apie vartotojus, apie tai, kad jie gali imtis kolektyvinių bendrų veiksmų, tačiau čia taip pat reikia daugiau aiškumo, daugiau detalių. Šios du punktus reikėtų pakoreguoti, bet iš esmės pritariu teikiamam pasiūlymui. Ačiū, kaip sakiau, kad terminai labai griežti, todėl pakeitimus galite teikti iki ketvirtadienio 15 valandos. Taigi laukiame jūsų pakeitimų ir tada balsuosime dėl šio nuomonės projekto kitą posėdį, tai yra pirmą vasario dieną. Ačiū, dabar mes galime perėti prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Tai yra penkioliktas punktas tolesni veiksmai priėmus pranešimą dėl dujotiekio planuojamo tiesti per iš Rusijos į Vokietiją per Baltijos jūrą poveikis aplinkai. Kolega Geringer, prašome. Dziękuję, pani przewodnicząca. E, Dėkoju, pirmininkė. Šiuo klausimu jau pasisakiau 2010 Liepos mėnesį per mūsų komiteto posėdį ir komisija atsakė į mūsų klausimus teigia, kad jiem visai patinka pranešimas ir visa informacija, kuri pateikta dėl Nord Stream. Taip pat buvo parengtas pranešimas, kuriam pritarė penkios valstybės - Rusija, Danija, Suomija, Lenkija. Tačiau komisija patvirtino e, investuotojų parengtą pranešimą o ne pranešimą tų asmenų, kurie galėtų nukentėti nuo aplinkosauginės katastrofos, kurią gali sukelti šis projektas. Tad šiandien norėčiau paklausti komisijos. Komisija turi prižiūrėti 85 direktyvos įgyvendinimą. Tos direktyvos 11 straipsnėje sakoma, kad reikia keistis praktiką dėl direktyvos įgyvendinimo ir reikia vertinti jos veiksmingumą. Ir norėčiau paklausti, ar komisija tikrai patenkinta poveikio aplinkai vertinimo kokybę to pranešimo ir vertinimo, kurį parengė Nord Stream. Ir ar tikrai buvo pakankamai konsultuojamasi su visuomenė, ar kompanija pakankamai konsultavosi su visuomenė. Juk, kiek mes žinome, yra daug organizacijų, kurios nepatenkintos tą parengtą ataskaitą ir kuriam atrodo, kad tas vertinimas buvo nepakankamas. Taip pat e, tokios nuomonės laikosi ir įvairios aplinkosauginės organizacijos, pavyzdžiui, Estijos organizacijos. Jos e, kreipiasi į Suomijos administracinį teismą e, dėl leidimo statyti šį dujotiekį ir laukia kol kas teismo sprendimo Taip pat, e, kol laukiame teismo sprendimo, turėtumėm nepamiršti, kad e, ir kita organizacija, Pasaulio gamtos fondas ir jos Vokietijos atstovybė irgi yra pateikusi užklausimą dėl šio projekto ir jiem taip pat atrodo, kad buvo nepakankamai vertintos visos aplinkybės ir e, ši organizacija bandė dėrėtis su Nord Stream ir gauti iš jų finansavimo savo veiklai, bet apskritai man kyla klausimas, kodėlgi tokia organizacija, tokia bendrovė kaip Nord Stream norėtų arba turėtų e, skirti lėšų tokiai e, gamtos e, apsaugos organizacijai arba tokiam fondui ir už ką. Toliau kita organizacija yra koalicija dėl švarios Baltijos jūros. Jie taip pat nepatenkinti e, Nord Stream pateiktų įvertinimų, jie pateikė papildomus klausimus, tačiau atsakymų negavo. Ir man kyla klausimas, ar taip turi būti vykdomos konsultacijos su visuomenė ir ar komisija pritarė tokiam procesui. Dar vienas dalykas. Taip pat kyla abejonių, ar dokumentas, tai yra ar Nord Stream poveikio aplinkai vertinimas yra pakankamas. Juk Nord Stream finansuoja mokslinių tyrimų tam tikras institutus, kurie būtent ir parengė tą poveikio vertinimą. Ir tai kelia labai didelių klausimų ir abejonių. Nepamirškime, kad Nord Stream, pavyzdžiui, sumokėjo maždaug 500 milijonų eurų Gotlando universitetui ir tas universitetas rengė tą poveikio įvertinimą. Taigi tikrai kyla abejonių, ar tas vertinimas buvo nešališkas, ar jis buvo objektivus. Taip pat e, šiam visam procesui priešinasi ir žvėjai, e, nes yra pakeistos žvejybos zonos ir tai neigiamai atsiliepia jų veiklai. Taip, mes žinome, kad Nord Stream išmoka pinigus e, žvėjam, tačiau nežinome, kokiu principu tai vyksta, todėl kad viešai nėra atskleidžiamos sudaromos sutartys. Bet kiek mes žinome, Lenkijos žvėjams yra mokama tam tikra kompensacija, kartais jis siekia 5000 eurų laivui, na, o Švedijos e, žvėjai gauna apie 30 tūkstančių eurų vienam laivui. Tai yra tam tikra kompensacija dėl to, kad yra pakeistos žvejybos zonas. Tačiau visa tai yra labai neaišku, neaišku, kaip procesas vyksta ES. Man atrodo, kad visiems turėtų būti taikomos vienodos taisyklės. Toliau kita, kitas suinteresuotas šalis yra valstybės narės. 2009-aisiais Latvija iškėrė tam tikrų klausimų ir abejonių dėl poveikio aplinkai vertinimo bei dėl saugumo. Taip pat panašius klausimus iškėlė ir Lietuvos atitinkamos institucijos. Jos teigė, kad nepakankamai įvertinta šio projekto galima žala aplinkai. Taigi dėl šio projekto kyla labai daug abejonių ir labai daug klausimų. Nord Stream E, į visus kaltinimus sureagavo, tačiau tik tuo met, kai buvo padarytas didžiulis spaudimas. Ir man kyla klausimas, ar Europos komisija atrodo, kad tokia praktika yra teisinga? Ar jum atrodo, kad teisinga, jog toks projektas vykdomas Europos Sąjungoje ir yra vardijamas kaip vienas iš Europos transeuropinių tinklų projektų ir jis netgi kartais yra vadinamas puikiu ES projektu. Taip pat noriu pasakyti, kad kai kuriuose tinklalapiuose Nord Stream tinklalapyje, pavyzdžiui, net yra pateikiamos Europos aukšto rango pareigūnų citatos, giriančios šį projektą ir teigiamai jį vertinančios. Neva nebėra jokių kliučių, projektas gerai vertintas ir galima jį vykdyti. Tad man kyla klausimas, ar komisija tikrai patenkinta dabartinė padėtimi ir ar jum tikrai tinka Nord Stream pateiktas poveikio aplinkai vertinimas ir ar jūsų nuomonė konsultacijos buvo pakankamos jūsų nuomonė, e, kaip yra su aplinkosauginių organizacijų, ūkininkų ir žviejų nusiskundimais? Ar jie tikrai nepagristi? Eh, Dėkoju, nuo dabar steiksiu žodį komisijos atstovams. Thank you, Ačiū, pirmininkė. Tai tikrai yra klausimas, kuris svarstomas jau nuo 2007 metų tiek parlamente, tiek komisijoje, kai sulaukėme peticijų. Nuo to laiko įvyko du vieši klausimai, taip pat buvo surinkta posėdžių peticijų komitete. Nuo pat pradžių komisija aiškina, kad ji neturi atitinkamos kompetencijos, kad galėtų vykdyti nepriklausomus tyrimus. Ir norėčiau taip pat paaiškinti kai ką. Šiandieną mes kalbame daugiausia apie vykdomų tyrimų tolesnę eigą. Ir visą laiką kalbama apie šių tyrimų kokybę pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad pats projektas, taip vadamasis Nord Stream projektas, nuo pat pradžių buvo įtrauktas į komisijos, atsiprašau, į tarybos ir Europos parlamento 2006 metų sprendimą numatanti gairias dešimčiai prioritetinių projektų. Ten yra ilgas projektų sąrašas e, numatomų įgyvendinti ateityje. Taigi ir taryba, ir Europos parlamentas nusprendė šitaip. Tame sprendime taip pat buvo aiškiai sakam, sakoma, jog, kad, kaip ir visada, tie projektai turėtų nepažeisti aplinkos teisės aktų. Kitaip tariant, turi būti į, į, atliktas poveikio aplinkai įvertinimas. Ir visiškai įprasta pirmininkė ir numatoma direktyvoje, kad projekto vykdytojas teikia reikiamą informaciją valdžios, kompetitingoms valdžios institucijoms, kurios po to teikia leidimą. Kodėl? Kadangi visa ši informacija, kurią teikia vykdytojas, nebūtinai tyrimo forma, kaip kad buvo šiuo atveju, yra atidžiai išnagrinėjama, tai konsultacijų su visuomenė metu, o taip pat ir valdžios institucijose, kurios teikia leidimą. Kitaip tariant, valdžios institucijos atsakingos turi atsidžiai išnagrinėti šios sprendimus. Tai yra interaktyvus procesas, kaip kad ir pasirodė šiuo atveju. Atsižvelgiant į šią direktyvą, yra du numatyti du konsultacijų tipai. Vienas su kompetitingomis institucijomis ir kitas su visuomenė. Iš savo patirties žinau, kad per daugelį metų tai yra pirmas projektas, kuriam buvo atlikta tokia, tokio plataus masto konsultacija su visuomenė. Taip pat apie tai buvo kalbama Europos parlamente, nacionaliniuose parlamentuose ir kitose forumuose. Visa informacija buvo prieinama e, visuomenės atstovams. Ir mes komisijoje nuo pat pradžių sakėme, kad kadangi mums nenumatytas vaidmuo teikti savo pranešimą. Mes stebėsime šią veiklą ir šį klausimą oficialiai esame aptarę institucinėse grupėse, pavyzdžiui, poveikio aplinkai ekspertų darbo grupėje. Šios darbo grupės nariai yra iš visų 27 valstybių narių atsakingi už poveikio aplinkai vertinimą. Taip pat buvo surinktos diskusijos, kuriuose buvo aptarta poveikio aplinkai vertinimo pažanga ir nei viename iš tų posėdžių nebuvo oficialių nesutarimų tarp valstybių narių dėl, dėl duomenų patikimumo. Pirmininkė. Apie kokius duomenis mes čia kalbame? Mes kalbame apie išsamius mokslinius duomenis, nes tiems iš jūsų, kas nežinote, noriu pasakyti, kad tai yra vamzdynas e, einantis nuo Rusijos iki Vokietijos 1200 e, km. Ir jis kerta e, valstybių narių teritorinius vandenis, kam jos turi kompetenciją suteikti leidimą pagal poveikio aplinkai vertinimo direktyvą ir ESPO konvenciją. Komisija nuo pat pradžių stebėjo ir stengiasi užtikrinti, kad vyktų visos e, reikiamos konsultacijos. Čia net negalėčiau išvardinti ir perteikti visos apimties to darbo, kuris buvo atliktas vykdant konsultacijas. paskutinėme komisijos dokumente rasite išsamų, išsame informaciją apie Vokietijoje atliktą poveikio aplinkai vertinimą. Norėčiau paminėti, kad buvo atlikti atskiri poveikio aplinkai vertinimai Suomijoje, Danijoje, Vokietijoje, Švedijoje ir Rusijoje. Dabar kalbant tik apie Vokietiją, buvo pateiktas techninis pranešimas, daugiau nei tūkstančio puslapių. Taip pat dokumentas pateiktas 48 puslapių visuomeniai. Buvo taip pat papildomas pranešimas paprašius aplinkosaugos institucijoms ir dar atskiras techninės informacijos tomas parengtas. Kodėl? nes atsižvelgiant į šio projekto specifiką reikėjo kreipti dar atidesnį dėmesį ir įvairios įvairių valstybių narių tarnybos dalyvavo šiame darbe. Dar vienas pavyzdys. Buvo labai svarbu užtikrinti, kad šis vamzdynas nebūtų e, nepaliestų nuskandintų sviedinių ir viskas nesproktų. Ir buvo todėl tie seni sviediniai sprogdinami, e, prižiūrint, e, pavyzdžiui, Švedijos ir Suomijos e, karo laivynams. Reikėjo nustatyti tas probleminės vietas Baltijos jūros dugne. Ir kur tiesti vamzdžius, kad būtų išvengta tų sviedinių. Baltijos jūroje įprasta e, sprogdinti sviedinius, nes jų ten labai daug buvo nuskandinta. E, taip pat parlamento nariai minėjo susitarimus pritarimą Nord Stream projektui. Aš kaip aiškinau, tai yra interaktyvus procesas ir valstybės narės, kurios yra atsakingos už leidimo suteikimą, numato keletą sąlygų projekto vykdytojui, kurias jis turi įvykdyti. Tos sąlygos galbūt e, yra kompensacijos tam tikros arba švelninančios priemonės, galbūt tai yra papildomi tyrimai, kuriuos turi atlikti projektų vykdytojas. Ir šiuo konkrečiu atveju galiu paminėti, kad po to, kai Vokietija suteikė savo leidimą, kilo klausimas dėl navigacijos galimybių, dėl, dėl galimybių laivams plaukti į Lenkijos uostus, kadangi Lenkijos valdžios institucijos po visų tyrimų nusprendė, kad ateityje jie galbūt norės gilinti uostus. Kalbu čia apie Stečino ir Sinovic Lenkijoje. Ir dėl to jau išdavus Nord Stream leidimą, vokiečių institucijos atšaukė tuos leidimus ir nurodė vykdytojui, kad reikia jam atlikti naują rizikos analizę ir todėl Nord Stream e, įmonė turėjo perkelti 12 km tuos vamzdžius, o kitoje atkarpoje pusantro metro užkasti daug žemiau, negu kad buvo numatyta. Taigi, atsakydamas į jūsų klausimus, Sakiau, kad taip, remiantis visą oficialią informaciją, e, stebėseną, kurią atlikome per visus šios metus, e, nusprendėme, kad tai yra puikiai atlikta procedūra, atsižvelginti visus teisės aktus ir taisyklės ir todėl e, remiamės šiuo projektu, kad ir toliau skatintume būtent tokį požiūrį į aplinkosaugos aspektus vykdant tarptautinius projektus. Matau, kad laikas jau mano baigėsi. Mums tai yra labai svarbus projektas. Visą laiką išsamei diskutavome su vykdytojais ir valstybėmis narėmis įvairiausius klausimus, kad visi galėtų išsakyti savo patirtį Dabar šis projektas jau įpusėjęs, jau 600 km vamzdžių nutiesta, išvengiant žalos aplinkai, išvengiant tų sprogmenų, nuskandintų ir taip toliau. Taigi mums atrodo, kad konsultacijos su visuomenė ir pateikti oficialūs pranešimai atitinka visus reikalavimus ir, ir, ir buvo laikomasi visų procedūrų. Ačiū, pirmininkė. Ačiū e, komisijos atstovui, ačiū už tai, kad pateikėte tokį išsamų atsakymą. Tačiau nemanau, kad tas atsakymas patei e, bus e, priimtas peticijos autorių. Tai dabar norėčiau suteikti žodį kolegai Valėze. Dėkuoju pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisijos atstovui už pateiktą atsakymą. Norėčiau taip pat padėkoti ir tam, ką pasakė ponia e, Geringer. Tačiau jūs, man atrodo, atsakėte į vieną dalyką, nors ponia Geringer kalbėjo apie kitus dalykus. Iš jo dujotiekio tiesimo aplinkosauginiai aspektai yra labai svarbus. Tačiau e, turiu pasakyti, kad tai nėra vienintelė problema, kuri kyla e, žmonėms. Visai neseniai mes išgirdome apie dar vieną e, svarbę aspektą, kurį jūs įvardinote ir e, dėl ko būtų e, pakengta laisvam prekių ir paslaugų judėjimui Europos Sąjungoje. Europos komisija turėtų įgyvendinti Europos parlamento rekomendacijas. Taigi, turėtų užtikrinti, kad Nord Stream projektas atitinka tarptautinius reikalavimus. Ką aš turiu e, omeny, tai yra laisva prieiga prie Lenkų atitinkamų uostų. Visai neseniai buvo atsisakyta e, pagilinti e, dujotiekio gylį kad būtų galima vėliau e, galbūt pagilinti atitinkamus Lenkijos uostus. Mes gavome atsakymą, kad e, tiesiog dujotiekis ne kenktų e, laivų navigacijai ir prieigai prie Lenkijos uostų, tačiau tai nėra tiesa, nes vienas iš dujotiekių turėtų kirsti tam tikrą erdvę ir jis yra tiesiamas 17,5 e, metrų gylyje. Todėl tie laivai, kurių, kurie e, plaukia e, gilesnėme nei 13 metrų gylyje, toks dujotiekis neleis tokiems laivams pasiekti oro uosto. Atsiprašau, laivų uosto. Taigi mes negalime pritarti E, Nord Stream pasisekimams, kad e, Lenkai manipuliuoja e, laivų uosto gilinimo idėją. Ši klaus, šis klausimas buvo iškeltas Liepos mėnesį peticijos komitete, tačiau klausimas dar vis dar nėra išspręstas iki šiol. Pasak žiniasklaidos, Buvo priimtas pereitais metais sprendimas sukurti darbo grupę, kurios e, tikslas būtų analizuoti tą galimą e, dujotiekio pagilinimo klausimą. Tačiau aš esu ne vienintelis, kuris mano, kad tai yra dar vienas žingsnis, kuriuo bandoma tiesiog apeiti egzistuojančias problemas. Europos komisija turėtų būti sutarčių sergėtoje, todėl jai yra suteiktos teisės e, priimti sprendimus dėl procedūrų e, susijusių su prekių ir paslaugų laisvo judėjimo apribojimu. Turiu pasakyti, kad e, laivų negalėjimas pasiekti laivų uostų iš tiesų kenkia tokiam laisvam prekių ir paslaugų judėjimui, todėl komisija turėtų imtis veiksmų. Komisija e, kalbėjo apie šį aspektą, todėl norėčiau sužinoti, ar bus rengiamas kažkoks e, įvertinimas, teisės aktų įvertinimas. Be to norėčiau dar e, priminti tai, kas buvo pasakyta, tai yra kompensacijų klausimas žvėjams. Vėlgi, aš šiuo atveju laikausi nuomonės, kad yra neteisinga, jeigu Lenkų žvėjys gauna dešimt kartų mažiau kompensacijos lyginant su tuo, ką gauna Danijos ar Švedijos žvėjai. Todėl norėčiau, kad komisija atkreiptų ir į šį klausimą. Dėmesį dabar kolega Businaro prašome. Ačiū pirmininkė. Na, Man atrodo, kad dabar komisija jau pasakė, kad komisijos daugiau nei pus, e, projektas yra jau įpusėjęs. Taigi, ką dabar jau daryti? Gerbiami kolegos, sugrįžkime prie to, kas buvo rašoma Libiski pranešime, prie to e, pranešimo turinio. Tenai buvo užkelti keli klausimai, į kuriuos mes dar atsakymo negavome. Nei E, atsakymų patei, nepateikė atsakymų nei komisija, nei Nord Stream. Tai yra dėl aplinkosauginio įvertinimo patikimumo klausimo. Tai yra, kai e, šis aplinkosauginis įvertinimas yra atliekamas e, kompanijos, gali iškilti interesų konfliktų konfliktas. Nei vienas investuotojas nebus toks naivus ar toks dosnus, kad e, mokėtų kompanijai įgyvendinti projektą, kuris prieštarautų jo paties asmenėms interesams. Be to neegzistuoja jokių garantijų Pavyzdžiui, jeigu atsitiks katastrofinė situacija, pavyzdžiui, kaip e, Meksikos įlank, įlankoje, už ką atsakinga British Petroleum. Na, galbūt e, dujos tai nėra nafta, kaip pasakė e, Nord Stream atstovai ir šios e, katastrofos e, pasiekvės negali būti tokios dramatiškos. Tačiau jeigu amerikiečių vyriausybė Nemažos e, vir, šalies vyriausybė kovoja su British Petroleum e, dėl žalos, kurią, kuris siekia 12 milijardų dolerių. Šis ginčas dar nėra baigtas. Tada įsivaizduokite, kad kaip, e, kaip būtų galima prašyti kompensacijos, jeigu susidarytų katastrofinė situacija dėl Nord Stream e, dujotekio. Trečias dalykas. O kai dėl e, saugumo? Mes gyvename pasaulyje, kurioje iš tiesų e, kyla klausimų dėl saugumo aspektų. Ir dėl tos priežasties mes neturime jokio apčiuopiamo sprendimo, kaip turėtų būti uh, E, užtikrintas e, saugumas susijęs su Nord Stream dujotekiu. Dar vienas dalykas. O kaip dėl ateities projektų, kurie turėtų būti, pavyzdžiui, vystomi juodojoje jūroje? Jeigu mes, pažiūrėjau, nepasimokysime iš to, kas dabar yra daroma Baltijos jūroje, Man atrodo, kad dėl tokių projektų niekas nekalba, nei komisija, nei atitinkamas energetikos komisaras. Be to, Rusija dar nėra ratifikavusi ESPO konvencijos, kuri yra pagrindinė konvencija priverčianti valstybę imtis veiksmų susijusių su aplinkosauga. Taigi, aš dabar norėčiau kreiptis į Europos komisiją jums. Ką reiškia ESPO konvencija vystant dialogą su e, Rusija? Ar tai jums tiesiog tušti žodžiai? Kol kas atsakymo mes negavome. Na ir galiausiai galiu padaryti išvadas, kad kovojant su tarptautinėmis kompanijomis, energetikos kompanijomis, mes esame silpni šioje kovoje ir mūsų, e, galima sakyti, jėgos nėra tolydžios. Ačiū. Ačiū, kolega Šimanski, kalbėkite trumpai, nes dar matau, kad prašo žodžio septyni asmenys, dar komisija turi atsakyti, todėl tikrai prašome kalbėti trumpai. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad 2008-aisiais Europos parlamentas buvo parengęs rezoliuciją, kurioje buvo kalbama ne tik apie aplinkosauginius dalykus, apie kitus klausimus, bet 15 punkte kreipėmės į komisiją ir prašėme jų išsiaiškinti, ar šios investicijos atitinka bendrijos bei tarptautinius teisės aktus. Taigi noriu paklausti komisijos, ar jūs išanalizavo šį klausimą, ar jį išnagrinėjote. Taip pat norėčiau paklausti, ar jūs turite kokiu nors garantijų, dėl Nord Stream projekto, dėl to, kad jis būtų prieinamas trečiosioms šalims. Tai labai svarbus kriterijus, kalbant apie dujų rinką. Gazpromui šis kriterijus visiškai nepatinka ir Gazpromas visuomet bando apeiti šį kriterijų, ypač kai bando įgyvendinti projektus. 29 punkte mes taip pat klausime, kokios bus šių investicijų ekonominės pasiekmes. Taigi norėčiau paklausti, ar komisija ėmėsi kokiu nors veiksmu ir vertino, kokios bus šio projekto ekonominės pasiekmes. 40 šio dokumento punkte mes taip pat prašome atlikti poveikio vertinimą dėl konkurencijos dujų rinkai. Tik dar kartą klausiu, ar komisija įvertino šiuos aspektus, ar vertinote konkurenciją, galimas pasiekmes dujų rinkai? Dar vienas dalykas. Prieiga prie poros Lenkijos uostų dabar e, yra neįmanoma, prieiga yra uždaryta ir dėl to kyla labai daug problemų. Kiek žinau, ir Hamburgė tas klausimas nėra išspręstas. Uh, ir akivaizdu, kad yra tam tikrų nesutarimų, tam tikrų problemų. Ar imsitės kokiu nors priemonių, kad ši problema būtų išspręsta ir kad e, tam tikri laivai galėtų arba negalėtų įplaukti į šios uostus? Dar vienas dalykas. Priešingai nei komunikate yra pasakyta, kad šis dujotekis e, turėtų padėti diversifikuoti E, mūsų rinkas. Tačiau ar tikrai taip bus, ar tikrai atsiras naujų dujų šaltinių, ar vis dėlto šis dujotekis bus kaip tik panaudotas kaip monopolistinė priemonė. Juk mes vis labiau tampame priklausomais nuo Rusijos dujų ir todėl reikia spręsti šį klausimą. Tačiau kol kas panašu, kad komisija nelabai uh, skuba imtis kokiu nors priemonių ir panašu, kad ne visai suvokia, koks tai bus projektas, o gal komisija net nelabai nori suvokti ir suprasti, koks tai bus projektas ir kokios bus jo pasiekmes. Atrodo, jog komisija tiesiog ignoruoja Europos parlamento rezoliuciją ir nekreipia dėmesio į mūsų pastabas, todėl norėčiau paraginti komisiją reaguoti visus šiuos svarbius aspektus ir netikė aplinkosauginius klausimus. Kolegė Kolaska Baginska. Ačiū pirmininkė, kolegos. Manau, kad turime aptarti įvairius klausimus, net ir kalbant apie aplinką. Yra keletas parametrų, ponios e, Geringerdė Odenberg minėti aspektai, taip pat yra ir kitų pranešimų, kuriuos minėjo ir komisija. Ir visuose dokumentuose e, teigiama, kad na, nėra pagrindo abejonėms ir baimiai, bet tuomet kyla klausimas, ką daryti toliau kurią analizę mes turime pasitikėti, kuriuo dokumentu turime pasitikėti ir į kurį iš tų dokumentų turime atsižvelgti. Tai labai svarbu. Savo komitete dažnai susidurėm su panašiom problemam, taigi norėčiau paklausti komisijos, jūs stebite situaciją ir jeigu paaiškės, kad yra grėsmė aplinkai, ar tuo met jūs nuspręsite sustabdyti šį projektą ar ne? Ar galite mum atsakyti, ar galite pasakyti, jog taip, imsimės griežtų priemonių ir iškart sustabdysime projektą, jeigu kils tokia grėsmė? Be abejo, tai apskritai yra susijęs su stebėsena, su priežiūra, juk kaip jau buvo sakyta, gali susidaryti tokios aplinkybės, kuriomis iškils grėsmė. Taip pat e, kolegos minėjo infrastruktūros praketą. Ir Nord Stream buvo traktuojamas kaip prioritetinis europinis projektas, tačiau aplinkybės keičiasi. Naujasis infrastruktūros paketas dar tik bus aptariamas, dėl jo šiemet bus iš naujo deramasi ir dabar jau nebėra taip akivaizdu, ar šis projektas ir toliau išliks prioritetiniu Europai. Priešingai, mes tenksime, kad jis nebūtų europiniu prioritetu. Juk matome, kad e, kai kurie europiniai procesai ir principai buvo pažeisti. Aišku, energetikos strategija iki 2025 metų labai svarbi, dėl jos balsavome Strasbūrė ir joje aiškiai pasakėme, kad reikalaujame visiško aiškumo tarp vyriausybiniuose susitarimuose ir visiško skaidrumo. Tad kalbant apie Nord Stream projektą, apie galimas pasiekmes, galimas grėsmes, aš manau, kad aiškumo trūksta. Ypač lyginant su Nabuko projekto sprendimu. Akivaizdu, kad nuo pat pradžių šis projektas kėlė daug abejonių, daug klausimų ir tikrai kai kurie žmonės labai neteisingai šį projektą vertina kaip Vokietijos-Lenkijos problemą. Be abejo, yra ir ši kaiminystės politikos perspektyva, šitas aspektas, nes mums kelia susirūpinimo mūsų prieiga prie projektų ir prie tam tikrų uostų, tačiau nepamirškime, kad šis projektas yra svarbus apskritai visai Europai, vidiniai ES jūrai ir joje mes norime vystyti ir kitus aplinkosauginius projektus ir į tai reikėtų atsižvelgti. Taigi norėčiau sulaukti atsakymo dėl to, ar jūs stabdysite projektą, jei paaiškės, kad yra kažkokių grėsmių ar pavojaus aplinkai. Ir e, taip pat e, teikiu klausimą energetikos komisarui. Ar komisija reikalaus, kad ateityje atsiradus poreikiui būtų keičiami energetikos susitarimai ir įvairios sutartys? I'll, I'll Jei galima, kalbėsiu latvių kalba sako kolegė. Ačiū pirmininkė. Kadangi yra vertimas, tai kalbėsiu savo gimtają kalbą. Ačiū pirmininkė, pranešėjai, kolegos, komisijos atstovai. Norėčiau apie šį klausimą pakalbėti šiek tiek iš kitos pusės ir daugiau dėmesio skirti aplinkosauginiam klausimam. Man daug klausimų kelia e, sprogmenys ir ginklai palaidoti Baltijos jūroje po antro pasaulinio karo. Kiek žinau, yra daug įrodymų, e, kad šie ginklai kelia didžiulę grėsmę Kaip žinome, tų palaidotų paskandintų ginklų yra tikrai daug ir jau praeitie yra buvę nelaimių, nusinešusių žviejų gyvybės, kai žvejybiniai laivai e, ir žvėjai tinkluose ištraukdavo e, ir užsilikusius ginklus. Tačiau yra ir kitas klausimas susijęs su ES kompetencija. Kai buvo pateiktas pasiūlymas dėl Nord Stream, buvo manoma, kad įmonės nusipirkusios šio projekto akcijų padės tam tikras problemas išspręsti. Buvo manoma, kad jos dės visas pastangas problemams spręsti. Tačiau kokia situacija yra šiandien, ką matome? Apie tai kalbama ir žiniasklaidoje, ir sakoma, kad pasirinkta trasa dujotekį buvo išvalyta nuo ginklų, lyg ir viskas gerai, tačiau aš tuo abejoju. Tam tikrų problemų išlieka, juk Baltijos jūroje yra ir kitų rajonų, kuriuose ir toliau kils problemų dėl palaidotų ginklų. E, kils didžiulis pavojus žvėjams, kils pavojus jų vykdomai veiklai. Taip pat kils pavojus ir dėl nutiesto dujotiekio. Taigi manau, kad komisija turėtų vertinti šią padėtį, šias problemas platesnėme kontekste. Mes, Europos parlamentas, buvome parengę rezoliuciją dėl Nord Stream ir e, manau, kad reikėtų galbūt parengti dar vieną dokumentą, kuris būtų skirtas konkrečiau antro pasaulinio karo ginklams, kurie vis dar yra palaidoti Baltijos jūroje. Ir manau, kad šį klausimą komisija turi išspręsti kartą ir visiems laikams. Taigi norėčiau, kad pranešėjas daugiau dėmesio skirtų šiam konkrečiam klausimui ir kad būtent šie aspektai trauktų į savo pranešimą. Pone Aukin. Dėkoju, pirmininkė. Kalbėsiu trumpai, daug kas jau buvo pasakyta. Noriu paklausti, ar komisija žino, jog Baltijos jūra yra viena iš didžiausių jūrų, kuri tuo pat metu yra labai negili, taigi ji labai kenčia nuo taršos daug labiau nei viduržemio jūra kolega prieš mane kalbėjęs jau minėjo ir Persijos įlanką. Tačiau noriu priminti, kad Baltijos jūra yra daug labiau pažeidžiama ir į tai reikia atsižvelgti. Kalbam apie mirštančią jūrą. Ir bet kokia nelaimė ar katastrofa ypatingai neigiamai jai atsilieptų. Taigi turime konkrečiai kalbėti apie Baltijos jūros padėtį. Ačiū, kolega Jar. Dėkoju, pirmininkė. Keli klausimai. Kalbant apie tokius didelius projektus, poveikio aplinkai vertinimas yra ypatingai svarbus. Ir šiuo atveju jis yra toks svarbus, kad nuo jo priklauso projekto sėkmė arba nesėkmė. Taigi reikia tikrai atidžiai viską įvertinti, pažiūrėti ar numatyti kompensaciniai mechanizmai ir taip toliau. Ir norėčiau paklausti komisijos, kas atlieka tokį įvertinimą. Juk labai svarbu, kad tas vertinimas būtų nepriklausomas ir kad jis būtų priimtinas visoms suinteresuotam šalim. Dar vienas dalykas, tai jau aišku buvo minėta, bet e, kas būtų nelaimės katastrofos atveju? Uh, Ar tikrai turime pakankamai fondų ir finansų katastrofos pasiekmėm pašalinti? Ir svarbiausia turbūt būtų, ką galime padaryti prevencijos tikslais. E, matėme visai nesenai vyko didžiulė katastrofa, kurios atveju, kaip suprantame, nebuvo e, įgyvendinta tinkama prevencija. Ir mes turime užtikrinti, kad šiuo atveju, šio projekto atveju mes tikrai pakankamai dėmesio skiriame prevencijai, kad užkirstumėm kelią tokiom nelaimėm. Toliau dar vienas klausimas, beje, jį uždavė jau ir kitas kolega, bet man šis aspektas taip pat labai svarbus. Ar yra tikimybė, kad šis dujotekis e, paveiks ir uostus, ekonominį uostų, kai kurių uostų gyvybingumą? Šį klausimą reikia išspręsti. Toliau dar vienas klausimas. Ar tiesa, kad yra numatytos kompensacijos žvėjams ir kad tos kompensacijos skiriasi priklausomai nuo to, kurioje šalyje žvėjai gyvena? Dėkoju, ponė Geringer. Ačiū, pirmininkė. Man visai nepatinka komisijos atsakymai, manęs jie netenkina, nes jie buvo liaudiškai tariant, ne į temą, nekonkretūs ir turėtumėm sulaukti detalesnių atsakymų į tuos klausimus, kurie buvo šiandien užduoti. Štai padar norėčiau užduoti klausimą komisijai. Europos komisija nuolat kartoja, kad Europos lygių nėra jokių teisinių priemonių, kurios leistų reikalauti atlikti nepriklausomą poveikio vertinimą. Tai yra atlikti kitą vertinimą nei tas, kurį pateikė Nord Stream. Tačiau mes turime reikalauti neutralaus poveikio vertinimo. Europos komisija mano, e, kad investuotojo atliktas tyrimas ir įvertinimas yra pakankamas, tačiau man atrodo, kad jį reikia keisti ir reikia keisti 85 metų teisės aktą, turime parengti naują teisės aktą, kuriame numatytumėm naujus kriterijus. Ir nepamirškime, kad šis projektas yra novatoriškas, jis yra pirmas tokio pobūdžio projektas pasaulyje, nes niekas iki šiol nėra tiesas dujotekio jūros dugnu. Ir nepamirškime, kad Baltijos jūra yra labai sekli jūra ir vandens cirkuliacija yra labai ribota, vanduo yra gan stabilus jos rautai nesikeičia, tad bet kokia nelaimė tikrai būtų prilyginama katastrofai. Ir todėl reikia teisinių priemonių, teisinių instrumentų, kurie nustatytų naujus kriterijus. Taip pat noriu paklausti, ar komisija žino, kad buvo parengta nauja ataskaita 2010-aisiais, ją parengė Nord Stream ir tai yra tolesnė ataskaita po stebėsenos. Ir toje ataskaitoje yra sakinys teigintis, jog Nord Stream ir toliau stebės Baltijos jūros ekosistemas iki projektų užbaigimo, netgi e, pasibaigus projektui bus stebimos ekosistemos. Tačiau man kyla klausimas, koks tai bus stebėjimas po to, kai bus baigtos statybos. Kas bus stebima? Stebima ekosistema kelias dienas ar kelias savaitės. Ką tai reiškia? Mes nepritarėme tokiam principui ir beje priminsiu ir dar kartą pakartosiu, kad tai savo ataskaitoje rašė Nord Stream. Ehm, Ačiū. Dabar prašau komisijos atstovo trumpai atsakyti į išsakytus pastebėjimus. Galbūt išsamo atsakymą galima būtų atsiųsti raštu komitetui. Mes beveik valandą jau atsiliekame nuo darbo tvarkės. Taigi prašau pasistengti kaip galima trumpiau atsakyti. Ačiū pirmininkė, aš suprantu, kokia sudėtinga yra ši problema, kadangi ir mums, mes pirmas iki susidūrėme su tokiu dideliu projektu, bet manau, kad svarbu, jog visi suprastume vieni kitus, kalbėtume tą pačią kalbą apie institucinius dalykus. ESPO konvencija ir aplinkos poveikio vertinimo direktyva numato procedūrą, turi, kurią turi taikyti valstybės narės. Išklausėte visų šių klausimų. Tačiau niekam nebūtų įmanoma identifikuoti visų problemų, kurių, kurios yra valstybių narių kompetencija. Komisija negali nurodyti, kaip sprogdinti sprogmenis ar daryti tą ir tą dėl aplinkos. Norėčiau trumpai paminėti procedūras. Direktyvoje numatoma, kad kai vykdytojas prašo patvirtinti projektą, ir čia mes turime privačią įmonę vykdančią projektą, kur, kuris kreipiasi į valstybės narės, kurių teritorijoje bus vykdomas projektas ir prašo patvirtinti leidimą. Jos turi taikyti teisės instrumentą, apie kurį visi kalbame, būtent aplink, poveikio aplinkai vertinimą pagal direktyvą ir ESPO konvenciją. Ši direktyva numato, kad vykdytojas paprašius valdžios institucijoms privalo teikti informaciją, kurių reikia kompetitingoms institucijoms, kad įvertintų projektą. Ir iš tiesų, pagal direktyvos penktąjį straipsnį, vykdytojas privalo teikti tokią informaciją. Taigi labai aišku, kas teikia informaciją. Vykdytojas, ne kokie nors nepriklausomi nepriklausomos institucijos. Ir kodėl? Kadangi vykdytojas teikia informaciją, kuri yra taip atidžiai analizuojama, kad būtų sunku teikti, jog ta informacija yra nepatikima, nes techninės, techninės ekspertai, nevyriausybinės organizacijos ir visuomenė nagrinėja tą informaciją. Po to direktyvoje numatoma, kad atsakinga leidimą teikiančio institucija turi atsižvelgti į visą šią informaciją ir priimti atitinkamą sprendimą, kuris, kaip minėjo parlamentarė, ne todėl, kad poveikio aplinkai vertinimas yra neigiamas, aš to nedarysiu. Pati valstybė narė nusprendžia, ar teikti ar neteikti leidimą. Ir taip pat ji gali numatyti atitinkamas sąlygas. Galiu patikinti, kad visų valstybių narių atveju vyko interaktyvus procesas ir Nord Stream laikas nuo laiko būdavo kviečiami teikti papildomą techninę informaciją techninėms institucijoms. Tai tikrai buvo labai daug informacijos. Kiekvieną kartą Nord Stream ir uh, kompetitingos institucijos keisdavosi labai didelės apimties informaciją. Vokietijoje buvo dvi valstybinės institucijos, kurios turėjo teikti leidimus, taigi tiek apie teisinę procedūrą. Dabar mes peržiūrime aplinkos poveikio direktyvą ir kai atsidurs parlamente, jūs turėsite progą nurodyti, kad ne vykdytojas turi teikti informaciją, bet nepriklausoma institucija, tačiau turime ją labai gerai apibriežti. Dabar trumpai apie kitus klausimus. Projektas yra toks, kurio metu daugiausia problemų kyla pirmajame etape, tiesiant vamzdį. Po to, kai jau tas vamzdynas bus nutiestas, nebebus tokios žalos kaip pradinėme etape. Kompensacijos žvėjams buvo nustatytos tiksliai, kad būtų jiems atlyginta paruošiamo laikotarpio žala, kai buvo išvaikytos žuvis. Ir valstybės narės turėjo nustatyti tos kompensacijos dydį. Ne komisija privalo nustatyti tokių kompensacijų dydį. Kompetitingos institucijos turi tai daryti. Dabar dėl uostų. Aiškinau, kad kai buvo išduoti visi leidimai, Lenkijos institucijos paskelbė planus gilinti savo uostus. Ir tik tuo met institucijos turėjo grįžti prie to klausimo ir numatyti papildomas sąlygas. Nord Stream kartu su Vokietijos ir Lenkijos uostų valdžia sudarys darbo grupę, kuri pradės darbą vasarį, kad surastų sprendimą. Taigi šis klausimas aiškiai yra sprendžiamas. Visa likusi informacija yra tinkama, taip pat detaliame komunikate galite rasti tam tikros informacijos. Tačiau net jei ir skirtumėte visą dieną diskusijoms apie Nord Stream, ir mano, neįmanoma būtų kiekvienam tų projektų, nes yra ir kitų, pavyzdžiui, Nabuko, e, atlikti tokį išsamų darbą, kokį mes atlikome rengdamiesi Nord Stream. Ačiū. Ačiū, taigi lauksime jūsų pastabų raštu. Ir jau galiu dabar pasakyti, kad e, artimiausiame koordinatorių posėdėje iškelsiu klausimą dėl komiteto požiūrio. Pavyzdžiui, kai e, susidurime su tais atvejais, kad, e, tarkim, jau yra patvirtintas kažkoks peticijos analizavimo užbaigimas, tačiau vėliau įmamasi tolim, tolesnių veiksmų. Todėl iš tiesų reikėtų pagalvoti apie tokias e, situacijas, kuriuose mes atsidurime labai dažnai. Bet kuriuo atveju norėčiau, kad laikytumėtės laiko terminų, nes iš tiesų e, turime labai daug peticijų ir per, jas turime išanalizuoti per, per pus trumpe, trumpesnį laiką, nei buvo numatyta anksčiau. Taigi, trys minutės e, suteiksime žodį peticijos autoriui, vieną minutę kolegoms, kurie nori dalyvauti šiuose diskusijose dėl kiekvienos peticijos, tačiau nedaugiau, nes antraip nesugebėsime laiku užbaigti darbo. Taigi perkime prie 16 peticijos ir dabar norėčiau iš karto suteikti žodį uh, poniai Irenai Rogovskai. Forse per Rogovską parla. Ne, pona, ponas Vasnievski e, kalbės. Ne, vis dėlto kalba ponė Rogovska. Taip, aš parengiau peticiją numeris 46. Ja pasirašė labai daug e, kitų asmenų ir e, aš norėčiau mano bendruomenę e, ir regiono, kuriame aš gyvenu, savivaldybės atstovai taip pat atvyko. Prieš 18 metų e, mūsų regione buvo sovietinės armijos būriai. Ir būtent dėl tos priežasties Lenkijos valdžios institucijas negalėjo e, statyti lignino arba rudosios, rudos kasyklos. Tačiau po 89 metų, kai e, išsilaisvime iš komunistinės idėjų e, sistemos, mes galėjome remtis demokratijos ar ir savivaldos idėjomis. Taigi mes esame ES dabar nariai ir norėtume pasinaudoti mums suteiktomis galimybėmis. Mes dabar bandome pasivyti išsivyšiusias šali, šalis ir iki šiol turėjome tikrai didžių lūkesčių. Tačiau 2007 m. rūpjūti mes sužinojame, kad ketiname, ketinama mūsų teritorijoje uh, E, pradėti statyti atvirą lignino rudosios rūdos e, kasyklą. Ten gyvena, e, mūsų regione gyvena dešimtis tūkstančių gyventojų ir nuo to meto, kai 78 metais buvo parengtas tokios kasyklos planas, situacija labai pasikeitė. Pavyzdžiui, buvo sukurta telefono, sausumos transporto, kelių infrastruktūra ir taip toliau. Toliau, e, ką reikštų tokios e, atviros e, lignino rudos, rudosios rudos kasyklos projektas. Tai taptų viena didžiausių kasyklų Lenkijoje, jeigu ne Europoje. Taigi piliečiams kyla klausimas, ar jie jau susisaugus esant tokiai kasyklai. Deja, atsakymų mes negavome. E, nors e, kreipėmės į vyriausybę, tačiau atsakymų nebuvo. Todėl buvo organizuotas referendumas 2009 metais, jo rezultatai yra privalomi ir teisingi. Tačiau nežinome, ar į referendumo rezultatus bus atsižvelgta. Dabar atrodo, kad vis dar tas pavojus, kad mes turėsime kasyklą, egzistuoja. 95 procentai e, asmenų dalyvavusių referendume pasisakė prieš e, tokią e, kasyklą. Atsiprašau, aš turiu sutrumpinti jums skirtą laiką. Taigi, tęsiu mintį, mes bandome apginti savo teisės kreipdamiesi į Europos parlamento peticijų e, komitetą. Tai yra ypatinga e, peticija, nes siekime apginti tūkstančių žmonių gyvenimus. Todėl prašome, kad šis klausimas būtų analizuojamas prioritetinė tvarka. Pavyzdžiui, galbūt reikėtų organizuoti kažkokią faktų nustatymo vizitą į mūsų regi e, regioną Bet kuriuo atveju šis komitetas turėtų padaryti viską, kad priverstų e, Lenkijos valdžios institucijas e, priimti atsakomybę už savo piliečius. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį e, kitam kolegai. Profesoriu Libovičiu. Pani Przewodnicząca, e, Państwo, e, Panowie i Panie. E, Pirmininkė, ponės ir ponai. Aplinkos saugininkų grupės vardu norėtume pristatyti žalos aplinkai įvertinimą. Žalos, kurią ta kasykla daro aplinkai jeigu dar bus pastatyta ir atvira kasykla. Dabar du bendri pastebėjimai. Kasykla bus plečiama, tačiau yra ir kitų alternatyvų, tačiau visiškai nebuvo jos aptartos. Antra, nepaisant to, kad egzistuoja Glogov kasyklos jau ilgą laiką, nebuvo atlikta jokio įvertinimo, kaip tai įtakoja regiono aplinką. Tai yra didžiulė kasykla 140 kvadratinių kilometrų. Bus daroma įtaka 300 kvadratinių kilometrų zonai, skaitant ir e, gruntinius vandenis. Mes numatome, kad šios e, kasyklos eksploatavimas iki šio amžiaus pabaigos labai pakenks aplinkai. ir svarbioms saugomoms vietoms, taip pat įtrauktoms ir į Natūro 2000 programą, taip pat saugomoms pagal e, buveinių direktyvą. Taip pat bus atskirti du miško koridoriai jungiantis saugomas teritorijas. Taip pat bus padaryta žala miškų kompleksui kurie tu, tar, pasitarnauja ir rekreaciniams, tiks, rekreaciniams tikslams. Taip pat bus pakengta ir vieninteliam ežerui provincijoje, taip pat pakeis ir kelių upių vagą. Šioje skaidrėje matote aplinkos koridorių einantį iš Vokietijos per Lenkiją į rytus. Čia yra miškų e, jungtis. Matote, kur yra saugomos teritorijos ir pagal Lenkijos įstatymus, o tamsiai žalios e, vietos yra Natura 2000 zonos. Čia matote kasyklos vietą su miško koridoriumi, kuris visiškai sutrikdomas, o žalios vietos tai yra anglies kasyklos vieta, jie yra 200 metrų gylio, o aplinkui yra uh, krateris supantis ją. Ja. Čia matote pietinę dalį kasyklos, kaip ji, kiek miškų jie priepia. Miškai šie yra tarp įvairių e, miestų, iš viso jose gyvena apie 200 tūkstančių žmonių. Tai yra vienintelė miškinga vietovė toje vietoje. Tai pakenks taip pat ir perėjimo vietoms kuriuose peri miško paukščiai, o be to pakenks ir jūros paukščių buveinėms, kadangi dings, dings vidaus vandenų telkiniai, taip pat pelkės bus panaikintos. Taigi mes siūlome štai ką. Atsižvelgiant į mūsų turimą informaciją apie aplinkos aspektus, aišku, kad aplinkos kaštai tokios kasyklos toje vietoje būtų per dideli, kad projektas būtų laikomas saugiu aplinkai. Priešingai, akivaizdu, kad keliama grėsmė įvairių rušių išlikimui tiek rytuose, tiek vakaruose. Ir taip pat bus užkirstas kelias joms migruoti iš, Lenkiją, iš Vokietijos į Lenkiją ir į rytus. Manome, kad toks didžiulis projektas, jame turėtų būti numatyta ir iki investicinio laikotarpio e, daugialypis tyrimas. Ir tik remiantis šio tyrimo rezultatais reikėtų renkti tolesnį poveikio aplinkai vertinimą. Esantis pranešimai, taip pat ir ši prezentacija remiasi neišsame informacija ir aišku, tuo pasinaudojama suteikiant leidimą tokiam projektui. Dabar komisijos vardu, ponė Kozlovska. Ačiū, pirmininkė, ponės ir ponai. Kaip tikriausiai supratote iš ko, ką sakė ponė Rogovska, peticijos autorė, ji taip pat kreipėsi ir į komisiją, kad komisija išnagrinėtų šį klausimą. Todėl galėjome atsižvelgti į aiškin, aiškin, išaiškinimą, kurį pateikė Lenkijos valdžios institucijos. Ir pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kad čia kalbama apie kasyklos įrengį statymą Žemutinėje Silezijoje. Dar nėra išduota jokio leidimo. Kaip suprantame, peticijų teikėjai nerimauja labiausiai dėl Lenkijos energetikos strategijos 2020 metų kurioje kalbama apie šių, šių lignito sankaupų apsaugos. Peticijos teikėjai teigia, kad galimas šių lignito išteklių kasimas gali neigiamai paveikti Natura 2000 saugomų teritorijų būklę. O Lenkijos energetikos strategija taip pat yra reglamentuojama dviejų ES direktyvų. Pirmoji yra dėl poveikio aplinkai vertinimo tam tikrų projektų atvejais, o antroji tai yra buveinių direktyva, numatanti gamtinių buveinių ir faunos ir floros apsaugą. Ir šiuo atžvilgiu mes paprašėme informacijos iš Lenkijos institucijų, tada viską išanalizavome. Pag, kaip aiškina Lenkijos valdžios institucijos, energetikos strategijoje Lenkijos taip pat buvo numatytas poveikio aplinkai vertinimas ir viešos konsultacijos. Taip pat reikėtų paminėti, kad Šis dokumentas, būtent Lenkijos energetikos strategija, yra ilgalaikė strategija, kurioje nagrinėjami būdai, kaip reikėtų Lenkijoje plėtoti energetikos politiką. Tai nėra dokumentas, kuriame kalbame apie konkrečius projektus ir pagal Lenkijos įstatymus tokie projektai turėtų būti įtraukti į regioninį erdvės planavimą planavimo procesą, o toks planavimas turi atitikti Lenkijos, o atitikti įvairiausias direktyvas, kurias minėjau, perkeltas į Lenkijos teisės aktus. Taigi, kaip minėjau, mes išanalizavome šį strateginį dokumentą, palyginome jį su direktyva ir neradome priežasčių teikti, kad buvo kaip nors pažeistos tos direktyvos. O kalbant apie buveinių direktyvą, čia reikėtų atsižvelgti į šeštąjį straipsnį, pagal kurį bet koks projektas, o čia yra projekto planas, kuris galėtų paveikti Natūra 2000 saugomas teritorijas, turėtų būti įvertintas atsižvelgiant į galimą poveikį vieną iš tų teritorijų ir atsižvelgiant į Lenkijos vyriausybės pateiktą informaciją lignito ištekliai prie lignicos nebus eksploatuojami tuo laikotarpiu, iki kurio galioja šis dokumentas, iki 2030-ųjų būtent. Ir todėl pagal Lenkijos pateiktą informaciją negalima vietos lygmenyje tvirtinti bet kokių dokumentų, kurie leistų eksploatuoti tuos, tuos lignito išteklius. Tai toks būtų mūsų atsakymas. Ačiū. Ačiū dabar žodis e, kolegai Kolaska. E, mamy tutaj do czynienia z ciekawym przypadkiem, ponieważ mówimy o Ačiū. Aptarėme labai įdomų atvejį, nes kalbame apie investicijas, kurios bus vykdomos po 20 metų net nežinome, ar iš tikrųjų bus daromos tokios investicijos. Yra numatyta strategija, tačiau jie apie investicijas taip jau aiškiai nekalba. Na, o Lenkijos vyriausybė teigia, kad jei reikės, tą sprendimą priimsime ateityje. Taigi kyla klausimas. Jei kol kas niekas nėra aišku, jei vyriausybė net nežino, ar bus daromos tokios investicijos, jie nežino, kas bus daroma ateityje, tad kodėl yra tam tikrų įstatymų, tam tikrų apribojimų dėl vietovės plėtojimo. Ir iš esmės dėl tokio neiškumo kyla daug problemų, kyla nepasitenkinimo dėl piliečių, nes įvairiausi projektai ir investicijos yra blokuojamos tiesiog tam, kad galima būtų apsidrausti. Ir būtent todėl manau, kad turime paremti šią peticiją. Dėkuoju, pane Geringer. Dėkoju, pirmininkė. Klausimas komisijai. Kodėl komisija be jokių abejonių pritarė Lenkijos vyriausybės pateiktiem argumentam? Man atrodo, reikėtų išklausyti abiejų pusių argumentus. Juk buvo referendumas, vyko konsultacijos su visuomenė, referendumas vyko šešiose regiono savivaldybėse ir rezultatas buvo toks, kad 95 procentai referendumo dalyvių pasakė ne, jie paprieštaravo atvirom kasyklom. Matėte skaidrės, matėte pateiktą informaciją, tad tikrai galite įsivaizduoti, kokio masto projektas tai yra ir apie kokį projektą kalbame. Tai galėtų tapti didžiausia Europos kasykla, tokio pobūdžio kasykla, tačiau niekas visiškai na, neabejoja tokiu projektu. Tad svarbiausia yra tai, kad 95 procentai referendumo dalyvių pasakė ne Jie tikrai neprieštarauja regiono plėtrai, yra kitų technologijų, kurias galima panaudoti, tačiau būtent tokiai kasyklai jie pasakė ne. Referendumo rezultatas labai aiškus, tačiau kažkodėl niekam tai nerūpi, visiškai niekas į tai neatsižvelgia. Ir pabaigai, pirmininkė, dar norėčiau vieną papildomą klausimą užduoti. Panašu, kad laiko turime nebedaug bet norėčiau paklausti profesoriaus, kaip jūs vertinate poveikio vertinimą, kurį užsakė e, Lenkijos valdžios institucijos ir taip pat noriu paklausti valdybių atstovės, ką Jūs manote apie konsultacijas su visuomenė, apie tas konsultacijas, kurios vyko? Dėkoju. Na, aš esu uh, Europos parlamento narys ir pats gyvenu tame regione, tad tikrai labai gerai esu susipažinęs su šiuo klausimu. Visų pirma, turiu pasakyti, kad kalbama apie didžiausius lignito klodus pasaulyje. Ir būtent dėl to šios diskusijos tokios svarbios. Šio projekto pasiekmes gali būti neigiamos ne tik aplinkai, bet ir gali sukelti didžiulės CO2 emisijas. Tačiau, jei bus elgiamas teisingai, tos emisijos gali būti ir sumažintos. Taigi keletas svarbių dalykų. Visų pirma, socialinės konsultacijos. Mano nuomonė, jos nebuvo vykdomos tinkamai, jas reikėtų pakartoti. Manau, kad galima suprasti peticijos pateikėjų argumentus. Antras dalykas. vyriausybė kol kas neketina vykdyti šio projekto, o tai, mano nuomonė, reiškia, kad reikia sustabdyti ir bet kokią logistinę veiklą tokiu būdu artimiausioj ateityje turi būti sumažintas to regiono naudojimas. Kol kas iš esmės tai reiškia, kad e, yra pažeidžiamos piliečių teisės, tų piliečių, kurie gyvena tame regione. Todėl norėčiau, kad mes pritartumėm šiai peticijai ir imtumėmės veiksmų, reikalautumėm, kad Lenkijos valdžia e, vėl pradėtų konsultacijas, kad atsižvelgtų į socialinius bei aplinkosauginius šio aspekto elementus. Dėkoju. Na, man akivaizdu, kad peticija turi likti atvira. Antras dalykas. Reikia atsižvelgti į šio projekto mastą. Jis gali tapti didžiausiu Europoje. Būtent todėl siūlau mūsų komitetui parengti laišką Lenkijos vyriausybei ir pareikalauti pateikti mum papildomos informacijos apie strategiją ir apie galimybės įgyvendinti tą strategiją. Kol kas yra tikrai labai daug žinomų kintamųjų, nežinomų elementų ir reikia tas spragas užpildyti. Trečias dalykas. Akivaizdu, kad projektas būtų labai didelis ir todėl reikia integruoto požiūrio. Jeigu to nebus, kils didžiulė grėsmė bioįvairoviai, natūrai 2000, buveinėms ir taip toliau. Galiausiai norėčiau paklausti peticijų pateikėjų, klausimas dėl socialinio poveikio, kiek darbo vietų būtų sukūriama tokiu projektu, tačiau taip pat yra, kokia yra tikimybė, kad įvyks aplinkosauginė katastrofa. Vis dėlto išklausus profesoriaus akivaizdu, kad ta grėsmė yra didžiulė ir nepamirškime, kad kalbam apie projektą, kuris galbūt bus įgyvendinamas ateityje. Taip, galbūt dabar dar per anksti apie tai kalbėti, tačiau manau, kad yra pats laikas parengti laišką Lenkijos vyriausybei, pareikalauti iš jų visos informacijos ir užtikrinti, kad Europos komisija ir toliau atidžiai stebėtų šį klausimą. Nepamirškime, kad tai gali tapti labai svarbiu projektu ir negalima užmerkti akių, turime stebėti padėtį ir visą informaciją. Ačiū, ponas Paštinarų suteiksiu žodį komisijos atstoviai sureaguoti tai, kas buvo pasakyta. Ačiū, kalbėsiu trumpai. Buvo išsakyti tam tikri teiginiai, tačiau jų adresatas Lenkijos vyriausybė. Na, o kalbant Europos komisijos vardu turiu pasakyti, kad mes tikrai ir toliau stebėsime šį projektą, žiūrėsime, ar jis atitinka ES aplinkosaugos teisės aktų nuostatas. Na, o dėl kaltinimų apie tai, kad netinkamai buvo vykdomos konsultacijos su visuomenė, turiu pasakyti, kad ištyrę visą informaciją mes manome, kad konsultacijos buvo tinkamos. Ir tokios išvados grindžiamos ne tik Lenkijos vyriausybės pareiškimais, bet ir visą informaciją bei ataskaitomis, kurias gavome. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad direktyvoje nenumatoma prievolė atsižvelgti į visas pastabas, kurios buvo išsakytos per konsultaciją su visuomenė. Neprivaloma įtraukti šimtų procentų visų pastabų. Taigi institucijos, vietos valdžios institucijos ne, neprivalo šimtų procentų atsižvelgti visas išsakytas pastabas. Jie tiesiog privalo organizuoti tokias konsultacijas. Tačiau jei kažkas turi įrodymų, kad tos konsultacijos buvo nepakankamos, pateikite tos įrodymus ir mes pareikalausime, kad konsultacijos būtų pradėtos iš naujo. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ponas Kryszol, dar viena minutė. Ačiū pirmininkė. Norėčiau informuoti, kad mūsų peticija teikiama 35 tūkstančių gyventojų vardu. Mes parengėme paraišką, gavome finansavimą iš ES fondų ir mes norėtumėm tame regione, toje teritorijoje įkurti tam tikrą reabilitacijos centrą, sanatoriją. Ir dalį finansavimo norėtumėm panaudoti iš regioninių fondų ir taip pat e, įsteigti, pastatyti ir vaikų, vaikams skirtą e, instituciją, centrą, e, kur galėtų būti diagnozuojamos tam tikros vaikų lygos. Taip pat šiame kontekste reikėtų paminėti ir tam tikrų kaimo vietovių kultūrinį vystimąsi. Šis procesas labai svarbus, nes pagal šiuos principus, galima būtų teikti tam tikras paslaugas, pavyzdžiui, įrengti nuotekų sistemas Nikovico savivaldybėje ir turiu priminti, kad būtent ši savivaldybė gavo e, kelių milijonų europinį finansavimą tokiai nuotekų sistemai įrengti. Taip pat turiu paminėti, kad norint įrengti tą sistemą, visų pirma turi būti pastatyto, tiksliau, kad tokios sistemos įrengimui didžiulė kliūtis būtų lignito kasyklos, jos tam trukdytų. Ačiū, diskusijų metu yra aiškus e, noras toliau tęsti šio klausimo analizavimą ir skirti kitą kartą laiko šiai temai. Taip pat yra sakoma, kad reikėtų kreiptis į atitinkamas Lenkijos valdžios institucijas dėl papildomos informacijos, apie tai ar buvo konsultacijos, ar jų nebuvo, nes būtent toks klausimas yra aktualus peticijų komitetu komitetui. Be to, norime gauti daugiau informacijos dėl strateginio energetikos dokumento. Tokiu būdu mes e, galbūt e, galėtumėm rasti ir tame dokumente papildomų atsakymų. Aišku, taip pat norėtumėm bendradabiauti su komisija e, kad jie taip pat padėtų mums išspręsti šį klausimą. Dabar norėčiau padėkoti visiems peticijos autoriams Ir pereikime prie 17 e, peticijos. Autorius e, nedalyvauja, todėl dabar iš karto suteiksiu žodį komisijos atstovui, kad e, pristatytų šį klausimą. Prašome. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Kaip jūs ir prašėte. Taigi, ši peticija yra parengta prancūzijos piliečio dėl e, nuotekų valymo renginių Bezie mieste. Pasak e, peticijos autoriaus, e, žmonės kenčia nuo musių, nuo kvapų ir peticijoje kalbama apie tai, kad šie nuotekos šalia esančiame miestelėje Sovinjane bus uždaryti nuotakos valymo renginiai, todėl ši problema dar tik tai padidės. Komisija gali tik suprasti e, peticijos autoriaus e, nuogastavimus. Tačiau po to, kai praėjo trys savaitės, e, kai buvo pateikta ši peticija, Prancūzijos atitinkamos valdžios institucijos priėmė sprendimą. Ne tik susijęti vieną problemą su kita, tačiau iš esmės yra nuspręsta išplėsti bezie nuoteko valymo planus. Ypač e, kalbant apie šių nuotekų valymo įrenginius, dėl ko e, ir anksčiau kilo tų e, mūsų bei kvapų problemos. Toks bazie nuotekų valymo įrenginių pakeitimas turėtų būti daromas prieš tai atlikus poveikio aplinkai vertinimą. Ir aišku, to proceso metu peticijos autoris ir kiti e, turės būti tinkamai informuoti prieš e, e, priemant Prancūzijos valdžios institucijai sprendimą dėl tų nuotekų valymo renginių išplėtimo. Taigi, Atitinkamos e, Prancūzijos valdžios institucijos turės e, griežtai laikytis atitinkamų ES teisės aktų susijusių su visuomenės įtraukimu, informavimu bei poveikio aplinkai vertinimu. Komisija savo ruoštų e, žiūrės, ar šią peticiją galima praplėsti ir kad jie apimtų, pavyzdžiui, vandens užteršimo aspektus. Tačiau šiuo atžvilgiu galiu tik tai pasakyti, kad kalbant apie nuotekų valymą, e, abu nuotekų valymo įrenginiai veikia puikiausiai. Ačiū. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? E, kolega Bolan. Dėkuoju pirmininkė. Trumpai aš dabar žvelgiu į šį e, dokumentą ir man atrodo, kad komisijos e, pateiktos išvados yra tokios pernelik siauros. Čia tiesiog yra rašoma, kad e, na, prancūzijos teisės aktai nėra labai aiškus, bet to kad reikia žiūrėti, kokie, kad būtų atliktas poveikio aplinkai vertinimas, jo, į jo rezultatus reikės atsižvelgti. Na, galbūt neturėjau pakankamai laiko visą tai įsigilinti, tačiau būtent tos detalės yra labai svarbios. Na ir šios išvados iš tiesų neleidžia su, suprasti, kokia yra komisijos nuomonė pagal kurią mes turėtumėm parengti savo, nuos, e, savo poziciją. Ačiū, aš iš tiesų galiu pritarti kolegos padarytoms išvadoms. Man nepriimtinas komisijos atsakymas, nes e, Prancūzijos valdžios institucijos yra pareiškusios, kad e, ketina e, reorganizuoti e, nuotekų valymo įrenginius, nes reiškia, kad valdžios institucijos taip ir pripažino, kad kažkas netinka, todėl reikia koreguoti situaciją. Ir man atrodo, kad iš tiesų mes tiesiog turime kreiptis į vietos valdžios institucijas, kad jos sureaguotų į peticijų autoriaus nuogastavimus. Todėl mes pasiūsime raštą e, atitinkamoms vietos valdžios institucijoms. E, šiame rašte bus kalbama apie laiko terminus, kada turėtų būti įgyvendinti pažadėti jie veiksmai. Na ir manau, kad kolegos tam galėtų pritarti kad iš tiesų vėliau, pažiūrėjau, mes galėtumėm uh, E, užtikrinti, kad uh, vietos valdžios institucijos imsis tinkamų veiksmų. Man atrodo, kad tos kontrolės iš komisijos pusės nebuvo. Tiesiog komisija atsižvelgia į ko, tai, kokia yra susidariusi situacija, tačiau to nepakanka. Taigi, imsimės tokios procedūros šios peticijos atžvilgio. Dabar pereikime prie 18 peticijos. Iš karto suteiksiu žodį peticijos autoriui, ponui Akinson. Prašome. Thank you. Ačiū. Pirmininkė, komiteto nariai, ačiū, kad pakvietėte mane šiandieną pristatyti mūsų peticiją. Danijos e, gamtos apsaugos asociacija yra privati organizacija, turime 130 tūkstančių narių ir šiandien e, mūsų atstovauja ir direktorius ponas Krose ir kolega, manau, atsakingas už gamtos politiką ir aš taip pat. Danijoje. Daugelį Natūros 2000 saugomų teritorijų vyksta e, gaud, moliuskų gaudimas dragomis, o tai prieštarauja taisyklėmis ir pažeidžia buveinių direktyvos šeštos straipsnio 2 ir 3 punktus. Ir todėl pateikėme skundą dėl tos žvejybos veiklos. Mums labai svarbu pabrėžti, kad mūsų organizacija neprieštarauja tvariai moliuskų žvejybos pramoniai. Tačiau tačiau moliuskų dirbtinis auginimas yra daug geresnė alternatyva negu gaudimas dragomis mes norime, kad būtų užtikrinta, jog Danijos institucijos atliktų adekvačius poveikio aplinkai vertinimus dėl veiklos vykdomos jūrinėse Natura 2000 vietovėse, ypač atsižvelgiant į Europos Teisingumo teismo sprendimą, kadangi ten sakoma, kad reikia moksliškai pagrysti, jog tokio projekto veikla neigiamai nepaveiktų Natura 2000 teritorijos. Taip pat norime užtikrinti, kad šis mokslinis vertinimas būtų kad į jį tinkamai atsižvelgtų atitinkamos institucijos ir kad žala ir toliau nebūtų daroma. Taigi mums reikia kad e, kompetitingos institucijos atsižvelgtų į mokslinius duomenis. Danijoje dėja to nėra. Danijoje priimami neadekvatų sprendimai, peržengiantis e, įvairių ES teisės aktų leidžiamas ribas. Tai dabar vyksta su ministrais dialogas, bet iki šiol rezultatų nėra. Todėl kreipiamės į komitetą jūsų ir į komisiją. Manome, kad svarbu užtikrinti, kad Natura 2000 teritorijų valdymas nepažeistų buveinių direktyvos, ypač kalbant apie moliuskų gaudimą dragomis. Džiaugiamės matydami, kad komisija rimtai atsižvelgia į mūsų skundą Ir taip pat 2010 spalį Danijai komisija nusintė oficialų laišką. Džiaugiuosi, kad ir šis jūsų komitetas įtraukė mūsų klausimą į šios dienos darbo atvarkę. Jau tai, kad šis klausimas buvo viešai iškeltas, turėjo teigiamų pasiekmių. Praėjusiais metais buvo pripažinta, kad buvo išduoti leidimai ir todėl buvo padaryta žala. Taigi 2009 ir 2010 buvo pasiekta pažangos. Turiu pabrėžti, kad moliusko gaudimas dragomis yra labai žalingas ir nepaisant poveikio aplinkai įvertinimo 2009 ir 2010 metais jis vis dar vyko, nors dabar aišku, kad Natura 2000 teritorijos nuo to patiria žalą ir todėl Danija nesilaiko savo įsipareigojimų. Dabar Danijos vyriausybė sako, kad Natura 2000 teritorijoms jokių galutinių tikslų nebuvo numatyta, tačiau toks argumentas, aišku, prieštarauja buveinių direktyvos šeštajam straipsniui. Vyriausybė taip pat sako, kad moliuskų gaudimas dragomis yra būtinas, kad nėra kitos alternatyvos. Tačiau tai nėra tvarūs argumentai, ypač kalb, kai kalbame apie tokias saugomas teritorijas. Ir Danijos institucijos taip pat bando teikti, kad tai yra tik tais galimos grėsmės tokioms saugomoms teritorijoms. Pirmininkė primena, kad baigėsi laikas kalbėtojų skirtas. Flegelfeld. Susan Flegelfeld, komisijos vardu. Thank you, Madam Chair. As said, this case started. Ačiū pirmininkė. Kaip jau buvo minėta, klausimo nagrinėjimas buvo pradėtas 2008-aisiais, kai gavome peticiją iš Danijos asociacijos. Tai buvo peticija dėl moliuskų gaudimo dragomis Natura 2000 teritorijose. Danijos valdžios institucijos ir toliau išdavinėja leidimus tokia žvejyba 2009 ir 2010 metais. Iš pradžių buvo sakoma, kad poveikio vertinimas, kurį atliko Danijos institucijos, neatitiko buveinių direktyvos šešto straipsnio nuostatų. Ir taip pat buvo sakoma, kad e, tas poveikio vertinimas neišsamus, nepakankamas ir kad išvados yra ne visai teisingos. Taip pat, kaip buvo sakyta, buvein direktyvos šeštas straipsnis reikalavo, kad kiekviena valstybė narė atliktų tinkamą gerą poveikio vertinimą kiekvieno projekto atveju, tokio projekto, kuris gali turėti poveikį Natura 2000 teritorijoms. Ir būtent uh, tokių vertinimo, tokių vertinimų rezultatai turi būti siejami su konkrečiom teritorijom ir remiantis tuo turi būti išduodamas arba atsisakoma išduoti leidimą vykdyti tam tikrą veiklą. Komisija šį klausimą jau aptarinėjo su Danijos valdžios institucijomis ir pareikalavome papildomos informacijos bei dokumentų. E, apie tai taip pat jau informavome ir šį komitetą. Tai padarėme 2009-aisiais. Toliau parengėme 2010-aisiais antrą komunikatą, antrą savo dokumentą ir jame padarėme išvadas, kad poveikio vertinimas, kurio pagrindu išduodami leidimai vykdyti moliuskų žvejybą, tikrai kelia tam tikrų abejonių ir susirūpinimą. Taigi mums taip pat kyla tam tikrų abejonių, manome, kad daromas neigiamas poveikis uh, buveinėms, taip pat kyla klausimų dėl bendro sumuojamo poveikio. Taip pat manome, kad nebuvo tinkamai įvertintos žvejybos e, galimybės toje teritorijoje ir taip pat manome, kad nebuvo atsižvelgta į geriausius turimus mokslinius duomenis. Taigi panašu, kad įvertinimas netitinka šešto straipsnio trečios dalies iš buveinių direktyvos ir neturėtų būti išduodami leidimai gaudyti moliuskus dragomis. Taigi, kaip jau buvo sakyta, komisija spalio 28 dieną praeitais metais nusprendė nusiųsti oficialų e, įspėjimo laišką Danijos vyriausybei. Visai nesenai gavome Danijos atsakymą, tiksliau prieš Kalėdas, tiksliau 21 gruodžio ir komisija šiuo metu nagrinėja tą atsakymą. Ačiū. Dėkuoju, ponia Aukien. Dėkuoju, pirmininkė. Norėjau pasakyti, jog labai svarbu, kad mūsų komitete būtų aptariamas toks atvejis. Mes visuomet taikome labai atvirą požiūrį ir tas atvirumas yra būtinas tam, kad piliečiai galėtų dalyvauti procese ir kad būtų tinkamai apsaugoma aplinka ir kad toje apsaugoje taip pat dalyvautų piliečiai. Jei piliečiai nebūtų informuojami apie tai, kas vyksta, tai tuomet kiltų didžiulis jų nepasitenkinimas. Man atrodo, Danijoje kyla tokia problema, kad mūsų vyriausybė mano, jog jie yra geriausi. Manome, kad esam geriausi aplinkos apsaugos kontekste ir dėl to nieko blogo negalime padaryti. Toks mąstymas yra labai neteisingas, tačiau būtent šiuo atveju jis yra akivaizdus. Todėl norėčiau paklausti, kodėl mes negalime gauti prieigos prie tų dokumentų. Nesuprantu, dėl kokių priežasčių mes negalime susipažinti su tuo oficialiu laišku, kurį komisija nusintė Danijos vyriausybei, taip pat negalime susipažinti su jų pateiktų atsakymu. Man atrodo, kad, na, aš žinau, kaip dirba mano vyriausybė ir manau, kad mes tiesiog, na, nieko nedarom ir leidžiame viskam vykti ir E, eiti savo eiga, tačiau taip neturėtų būti. Mes turėtumėm užtikrinti didesnį skaidrumą, geresnį informuotumą ir užtikrinti prieigą prie mano jau minėtų dokumentų. Todėl noriu paklausti komisijos, ką turime padaryti tam, kad užkirstumėm kelią tokiom uždarom slaptom procedūrom. Tai jau tikrai ne pirmas atvejis ir tikrai norime žinoti daugiau. Taip pat turiu klausimą ir Danijos asociacijai. Ar yra ir kitų Natūra 2000 teritorijų, kuriuose yra vykdomas moliuskų gaudimas dragomis? Kalbu apie kitas teritorijas, o ne tik tas, kurios paminėtos jūsų peticijoje. Pana Sinaro, ačiū. Visų pirma, turiu pasakyti, kad džiaugiuosi komisijos poziciją šiuo konkrečiu atveju. Man atrodo, kad jie tikrai šį kartą elgėsi tinkamai ir jie aiškiai išsakė savo poziciją Danijos vyriausybei. Ir todėl manau, kad peticija turi likti atvira, kol problema nebus išspręsta iki galo. Dar viena pastaba kodėl iš vis egzistuoja toks skaidrumo trūkumas. Juk kalbame ne apie intelektinę nusavybę, ne apie aukščiausias technologijas, naujausias technologijas ar ginklus. Ne, kalbame apie įprastą kasdienį dalyką, ir visiems turėtų būti prieinama tokia informacija. Todėl aš tikrai nesuprantu, kodėl Danijos vyriausybė siekia tokio slaptumo, juk tai neigiamai atsiliepia jų įvaizdžiui. Ponas Jara. Ačiū pirmininkė. Porą pastabų. Be abejo, peticija turi likti atvira, atvira kol negausime išsamaus atsakymo. Kitas dalykas. Visuomet sunku priimti sprendimą, kai trūksta skaidrumo, nes tai taip pat reiškia, kad trūksta pasitikėjimo. Juk jei būtų atskleidžiami visi duomenys, mes vieni kitais labiau pasitikėtumėm, o dabar atsiranda tam tikras nepasitikėjimas, tam tikros abejonės. Suprantu, kad komisija bando keisti padėtį, vis dėlto turime rasti būdų pateikti, atskleisti visą informaciją. Aplinkosauginiai duomenys e, kai kuriais atvejais yra įslaptinami, e, tačiau seniau tai būdavo tam tikrose re, politiniuose režimuose, o dabar viskas turėtų būti kitaip. Dėkoju, suteiksiu žodį komisijai, kad jie sureaguotų į tai, kas buvo pasakyta. Ir prašyčiau atsakyti tą klausimą, kurį minėjo daugelis kolegų, pradedant ponia Aukiam. Ačiū pirmininkė, aš esu Lynn Cashman, dirbu teisės tarnyboje, kuri yra atsakinga už pažeidimų klausimo svarstymą. Ta klausimą, kurį minėjo mano kolegė Veitenfeld. Dėl abejonių susijusių su skaidrumu bei informacijos mainais tarp komisijos ir Danijos. Komisija turi laikytis reglamento dėl prieigos prie dokumentų nuostatų. Tas dokumentas buvo patvirtintas tiek tarybos, tiek parlamento 2001-aisiais. Kalbu apie reglamentą 1049 2001 metų ir pagal to reglamento nuostatas komisija gali teikti prieigą prie informacijos tik pateikus prašymą. Taigi E, yra tokia nuostata, bet yra ir išimčių. Viena iš išimčių yra susijusi su tam tikrom aplinkybėm ar situacijom, kai komisija atlieka tyrimą dėl pažeidimų, kuriuos galbūt padarė valstybė narė. Ir tokiais atvejais komisija turi atsižvelgti į tai, kad gal valstybė narė nori rasti draugišką sprendimą, taikų sprendimą ir būtent tokiais atvejais komisija negali atskleisti ir paviešinti dokumentų, kurie yra naudojami tame ginčia ar darybose tarp valstybės narės ir komisijos. Taigi mes turime laikyti šio reglamento nuostatų, reglamento, kurį patvirtino tiek taryba, tiek Europos parlamentas. Tačiau galiu pasakyti, kad kai šie ginčiai šios diskusijos baigsis, komisija paviešins visus dokumentus, kurie buvo naudojami diskusijose tarp komisijos ir Danijos, tad skaidrumas bus, tačiau tik tuo met, kai baigsis mūsų diskusijos. Ačiū. Kolega Auken, però non vorrei riaprire il dibattito. Pone Auken, nenoriu pradėti diskusijų. Tad jeigu norite patikslinti, prašom, jums suteiksiu žodį. Taip norėčiau užduoti klausimą komisijos atstoviai. Jeigu Danijos vyriausybė pritars ir sakys, na gerai, tada man atrodo, kad e, kalbant apie argumentus, kuriuos jūs pateikėte, na tai jeigu vyriausybė tam pritars, tai bus užtikrinta ta, e, tas skaidrumas. Ir iš tiesų, jeigu vyriausybė mūsų pasakys, kad gerai, mes pritarsime tai prieigai, tai ne jūs, ne jums reikėtų už tai padėkoti. Una risposta. Prašome, norėtumėte dar sureaguoti? Na, kaip aš suprantu, Šiuo metu jokios prieigos nėra, va būtent iš ten išplaukia problema. Apie tai buvo kalbama. Dabar jeigu e, Danijos vyriausybė pareikš komisijai, kad iš tiesų nori paviešinti dokumentus, tada mes galvosime apie tokią situaciją, tačiau dabar situacija yra kitokia. Puiku, labai aiškus atsakymas, dabar žodais peticijos autoriams. Po vieną minutę prašom. Dėkoju. Visų pirma, norėčiau sureaguoti į ponas Auken klausimą. Tai yra, ar yra kitų vietovių, kur yra susidariusi panaši situacija Danijoje? Taip, pavyzdžiui, Lillebert e, zonoje, ten taip pat yra išduodami leidimai žvejoti gaudyti moliuskus, nors ta zona taip pat priklauso Natūra 2000 e, saugoms teritorijoms. Ir manau, kad e, komisija taip pat galėtų imtis veiksmų ir ten, kaip ir ką tik pažadėjo. Bet kuriuo atveju tikėkime, kad bus išsaugotas tas tikslas e, dėl aplinkos saugos, aplinkos apsaugojimo ir kad bus užtikrinta tam, kad nebūtų tas aplinkos apsaugojimas fragmentuotas ir skirtingas tarp skirtingų valstybių narių. Aišku, reikalinga užtikrinti skaidrumą šioje situacijoje ir priimti tinkamus e, sprendimus. Antraip, ETT turės priversti Danijos vyriausybę imtis atitinkamų veiksmų. Ačiū iš tiesų ši peticija, jos nagrinėjimas dar nėra baigtas, kaip ir prašė gerbiami kolegos, todėl kad vis dar laukiame atitinkamų atsakymų. Na, žiūrėsime, ką pasakys mm, vyriausybė, Danijos vyriausybė, ar paviešins tuos slaptus dabar dokumentus. Dėkoju už diskusijas. Dabar pereikime prie 19 mūsų darbo tvarkės punkto. Jis yra susijęs su faktų nustatymu vizitu Austrijoje. Ir dabar norėčiau suteikti žodį kolegai Vyland, kad, jie, kad jis ar jie apibendrintų e, šio vizito rezultatus. Dėkoju, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasinaudoti galimybę ir pareikšti, kad Europos parlamente neturėtų, neturėtų niekas mūsų skubinti, kai reikia iš tiesų priimti labai svarbius sprendimus. Ši peticija buvo pateikta 2007 metais ir teko laukti komisijos atsakymo netgi iki 2008 metų vasaros ir tada tik tai mes galėjome imtis veiksmų. Dabar, aišku, mes negalime įvertinti to, kokia yra situacija Austrijoje, jeigu visa teritorija yra padengta sniegu. Vėliau įvyko rinkimai ir vasarą buvo pareikšta, kad negalima organizuoti tokios faktų nustatymo misijos vizito. Na, faktų nustatymo vizitą buvo galima organizuoti tik tai vasarą. Todėl buvo labai sunku rasti tinkamą momentą. Na, Europos parlamentas tai nėra e, lyg toks e, arbitražas, kuriame galima būtų e, spręsti ginčius. Mūsų faktų nustatymo vizitas buvo susijęs su tam tikrų, tam tikrų ribų klausimu. Komisija teigia, kad tokios ribos turėtų būti taikomos tik tai tam tikrose situacijose. O kai situacija yra labai e, jautri, tada turėtų būti atliktas poveikio įvertinimas. Tačiau jeigu, pavyzdžiui, projektas yra tam tikro masto ir viršyje nustatytas ribas, būtina atlikti poveikio įvertinimą. Kai buvo pateikta peticija, bu, projektas apėmė 20, 20 hektarų. Vėliau e, projekto apimtis buvo sumažintos iki 10 hektarų. Taigi, buv, kai buvo keltas klausimas, ar šis projektas viršyje tam tikras nustatytas ribas, nuo kurių reikėtų atlikti poveikio įvertinimą, tai atsakymas buvo neigiamas. Todėl mes organizavome faktų nustatymo vizitą į Austriją, kurio metu mes e, bandėme organizuoti įvairius susitikimus siekiant įsiaiškinti, ar tam tikros teritorijos turėtų būti įtrauktos į projekto pimčių apskaičiavimą. Pavyzdžiui, prieš šį vizitą aš iš tiesų negalėjau įsivaizduoti, ar pavyzdžiui, stovėjimo aikštelės, e, net, ar jos turėtų būti traukiamus į projekto apimčių apskaičiavimus ar ne. Tačiau, kalbant apie melau slidinėjimo zoną, tai e, ten atvykėlių skaičius didėja, vis daugiau žmonių e, apsistoja viešbučiuose, todėl labai daug stovėjimo aikštelių, kurios buvo pastatytos prieš keletą metų, yra nenaudojamos. Todėl Dėl šios priežasties stovėjimo aikštelės nėra įtraukiamos į projekto apimčių apskaičiavimus. Toliau, kitas klausimas. Ar šios zonos yra pakankamai jautrios ir Dėl tos priežasties turėtų būti privalomai atliekamas poveikio įvertinimas. Na tai yra iš tiesų kontroversiškas klausimas. Mes sustikome su valdžios institucijomis, atrodo, kad jos nori bendradarbiauti, tačiau, aišku, viskas priklauso nuo jūsų požiūrio. Ar jūs galite pritarti valdžios institucijų ketinimams ar ne? Aišku, valdžios institucijos turi užtikrinti atitinkamą įvertinimą, jeigu kyla tam tikrų kontroversiškų klausimų, o projektas turi įvert, būti įvertintas iš įvairių perspektyvų prieš tai, kol jam išduodamas e, leidimas. Taigi, ką mes galime padaryti kaip parlamentarai? Mes nesame kažkokie e, asmenys, kurie galėtų pateikti galus, galutinį sprendimą šiame ginče. Ar, pavyzdžiui, nu, negalime nurodinti, kad jau pastatytos struktūros galėtų būti nugriautos. Reikia žiūrėti, e, ką mano vietos žmonės, taip, jų nuomonė reikia atsižvelgti. Todėl būtina atlikti įvairių interesų įvertinimą. Akivaizdu, kad regione nuomonės šių klausimų įskyrė, pavyzdžiui, Melau regione Matome, kad pastaruoju metu atvykstančių turistų skaičius mažėja, todėl būtent Melau regionas e, norėtų, e, kad e, šį slidinėjimo kurortą būtų galima susijęti su kitais slidinėjimo kurortais. Tokiu būdu padidėtų atvykstančių turistų e, skaičius. Tačiau galbūt tada jau nebeužtektų slidinėjimo e, struktūros, kurios dabar yra. Todėl jas reiktų plėsti, kad būtų e, galima priimti daugiau atvykstančių turistų. Tad Jeigu mes kritiškai pažvelgsime į situaciją, tai matysime, kad, kad būtų pasiektas 20 hektarų ribinis skaičius, trūksta tik tai pusantro hektaro. Todėl mes iš tiesų nuvykome į Austriją, kad įvertintumėm susidariusią situaciją ir dabar reikia pagalvoti, kaip šį klausimą reikėtų spręsti. Nemanau, kad galima priimti kažkokį galutinį sprendimą. Kalbant apie Damulio regioną, tai reikėtų atkreipti į tokius dėmesius. Ar projektas buvo tinkamai įvertintas remiantis Austrijos ar ES teisės aktais? Ir ar projektą vis dar galima gyvendinti? Pavyzdžiui, turime projektą, kuris apima tiek elektros, tiek dujų tiekimą. Tačiau šie du projektai yra padalinami į du. Todėl, kalbant apie poveikio įvertinimo reikalavimus, jau situacija yra kitokia. Pavyzdžiui, vieną didelį projektą galima padalinti į kelis mažus. Ir tada jau nebereikės atlikti poveikio analizės. Būtent uh, apie tai norėčiau pakalbėti. Ar egzistuoja ES teisės nuostatos, kurios e, užkirstų kelią tokioms galimybėms? Ir kitas klausimas, ar Austrijos valdžios institucijos tinkamai elgėsi tokioje situacijoje? Dar vienas klausimas. Dėl e, slidinėjimo slėnių, ar jie turėtų būti įtraukti į projekto apimčių apskaičiavimus ar ne? Man dėl to kyla klausimų, nes e, dabar pagal egzistuojančias taisyklės tokie slidinėjimo slėniai nepatektų į projekto apimtis. Taigi, norėtumėm sužinoti, ką apie tai mano komisija, prašome. Ačiū dabar Marian Miulė komisijos vardu. Ačiū pirmininkė. Ši peticija buvo pateikta 2007-aisiais ir kad paaiškinčiau dabartinę situaciją, turėčiau trumpai papasakoti šios bylos istoriją. Tiesa, kad direktyva dėl poveikio aplinkai vertinimo numato, kad valstybės narės gali pasirinkti iš projektų esančių antrajame priedė. Taigi dėl šių projektų valstybės narės gali nuspręsti arba kiekvieną projektą vertinti atskirai, kad atliktų preliminarų įvertinimą, ar projektas gali labai paveikti aplinką. Arba numatyti kriterijus, įskaitant ir ribas tam tikras, nustatant, kurie projektai, kuriem projektam turėtų būti atliktas poveikio aplinkai vertinimas. Be to, valstybės narės gali pasirinkti ir apjungti abi dvi alternatyvas. 2007 metais Austrijos įstatymuose buvo numatyta 20 hektarų riba. Ir buvo sakoma, kad tik tai tuo atveju, kai tas paviršius, kuriame vyks statybos darbai viršyje 20 hektarų, tik tose situacijose reikia atlikti poveikio aplinkai vertinimą. O Jeigu nėra 20 hektarų, tuomet tokia prievalė negalioja. Taigi tokia buvo situacija tuo metu, kai buvo pateikta peticija. Ir tada komisija pradėjo diskutuoti šį klausimą su Austrijos valdžios institucijomis ir paaiškino, kad tokie teisės aktai netitinka direktyvos ir teisingumo teismo praktikos. Austrija priėmė tokį, tokią poziciją, pa, pa, pritarė tokiam požiūriui ir pakeitė savo teisės aktus. Tada Austrija nusprendė laikytis kombinuoto varianto numatydama tam tikras ribas ir kai kuriais atvejais numatydama patikrą, iš ankstinę patikrą. Dabar tas, ta riba yra dides, kitokia nei 2007 metais. Viena riba yra ir toliau 20 hektarų, bet dabar įstatymuose numatyta taisyklė yra ne kad tik projektai viršijantis 20 hektarų turi atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Bet dabar taisyklė yra tokia, kad bet kuriuo atveju, bet kuris projektas viršijantis 20 hektarų, jam turi būti atliktas poveikio vertinimas. O kiti projektai kurie yra mažesni, jiems numatomas patikrinimas. Taigi nebėra taip, kad mažesni 20 hektarų projektai būtų iš vis netikrinami. Taigi toks buvo Austrijos įstatymų pakeitimas, įsigaliojęs 2009 metais. Ir dabar jis atitinka poveikio aplinkai vertinimo direktyvą. Ir remiantis šiuo teisės aktu, Melauda Mills projekte buvo laikoma, kad riba nebuvo peržengta, buvo mažiau nei 20, nei 20 hektarų ir todėl buvo atlikta patikra. Patikros metu institucijos nusprendė, kad projektas nepadarys pastebimos žalos aplinkai. Taigi iš teisinio ir procedūrinio požiūrio taško komisija negali teikti, kad buvo pažeidžiama poveikio aplinkai vertinimo direktyva. Austrijos institucijos informavo komisiją kad, apie procesą atitinkamą. Tame procese dalyvauja nepriklausomi ekspertai, o galutinės išvados, galutinės išvadas patvirtino ir nepriklausomi aplinkos ekspertai. Taigi tokia yra situacija šiandieną. Diskusijose paaiškėjo, kad, aišku, daug kalbama apie Austrijos įstatomų numatomas ribas teritorijų ribas, jeigu viršijamas tas hektarų skaičius, tuomet reikia vykdyti projekto poveikio aplinkai vertinimą. Tačiau pati direktyva nenumato išsamių taisyklių, kaip valstybės narės turi nustatyti tą sklypo dydį didžiausią. Taip pat diskusijose buvo išsakyta nuomonė, kad ta riba turėtų būti, būti laikomas plotas, kuriame vyksta darbai. Bet tai nėra vien tik tas rytis, kur yra daromas poveikis aplinkai. Todėl Ir direktyvoje nėra sakoma, kad patikra turėtų būti atliekama tik tai tame žemės sklype, kuriame bus vykdomi statybos darbai. Yra tam tikros gairės dėl tų patikrų, jos buvo priimtos 2001 metais, taip pat yra gairės apibrėžiančios, kaip reikia įvertinti netiesioginius poveikius, pavyzdžiui, eismo suintensyvėjimas ir taip toliau. Tai toks būtų patikslinimas. Patikra negali, būti, negali apsiriboti tik tai statybos aikštelė. Ačiū. Dabar Ar peticijos autoriui ir kolegai žodį suteikti reikia? Peticijos autorius, ponios ir ponai, komiteto nariai. Daug nutolusių vietovių vis labiau izoliuojamos, jų Europoje vis mažėja turizmas tokiuose vietovėse vis populiarėja. Tai pasakytina ir apie Austrijos Forarlbergo vietovę. Tai yra labiausiai nutolusi, viena iš labiausiai nutolusių Alpių regionų. Dabar norima sujungti Damul ir Melau slidinėjimo kurortus ir daroma žala kraštovaizdžiui ir gamtai. Per pastaruosius keliarius metus žiniasklaidoje išgirdome įvairiausių naujienų apie tai. Mūsų šalyje ir kaimininėse šalyse nėra, nebuvo nei, vienos, nei vieno sėdėjimo kurorto, kur būtų taip pakengta aplinkai ir gamtai kaip Damiulė ir Melau. Niekada negirdėjau, kad kokioje nors Europos šalyje būtų šitaip sužalota aplinka. Naudojamas bandoma plėsti tuos slidinėjimo kurortus, tokiu būdu darant žalą buveinėms ir laukiniai faunai. Atitinkamos institucijos turi, turėtų atlikti poveikio aplinkai vertinimą, bet mums buvo pasakyta, kad to nebūtina daryti. Europos parlamentui 2007 pateikėme peticiją, kurioje aiškinome, kad būtų reikėję atlikti tokį vertinimą. Peticijoje buvo sakoma, kad ES teisės aktai reglamentuojantis poveikio aplinkai vertinimą mm, nebuvo tinkamai gyvendinti. Vienos gamtos asociacija ir kitos asociacijos prisijungė prie mūsų peticijos. Pagrindinis peticijoje pateikiamas argumentas yra tas, kad nebuvo atliktas poveikio aplinkai vertinimas, nepaisant to, kad projektas viršijo 20 hektarų ribą. remiantis tuo 8,5 hektarų skaičiumi, turėt, reikėtų daryti prielaidą, kad pridedant ir kitas, kitus įrenginius gaminančius sniegą, darosi aišku, kad būtų reikėję atlikti poveikio, poveikio aplinkai vertinimą. mes laikomės nuomonės, kad buvo viršita 20 hektarų riba. Buvo klaidingai atlikti matavimai. Po to reikėjo taisyti tų matavimų duomenis. O tai reiškia, kad tam, kad būtų įrengti keltuvai, reikėjo išsprogdinti papildomą uolą o per tolesnius metus ateityje reikės ir dar panašių veiksmų atlikti, tokiu būdu kenkiant aplinkai. Yra paskelbta ir Forarlbergo gamtos apsaugos asociacijos nuomonė. Ir vietos ekspertas paaiškino, kad poveikis aplinkai bus daug rimtesnis nei kad mums buvo aiškinta prieš tai. 2010 peticijų komitete mums buvo parodytas visiškai gražus projekto vykdytojų darbų vaizdelis Bet e, realybėje tai reiškia, kad įvairiausios rūšis bus išnaikintos ir išstumtos iš savo gamtinių buveinių. Norėtume padėkoti peticijų komiteto nariams už jų objektyvų mūsų peticijos vertinimą. Taip pat nekantrai laukiame jūsų sprendimo. prašytume paraginti regiono valdžią pateikti tikslesnę ir skaidresnę informaciją ir labiau bendradarbiauti nagrinėjant šią peticiją. Ačiū už jūsų dėmesį. Ačiū. Pone Lichtenberger. Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Aš dalyvavau faktų nustatymo misijoje ir galėjau savo akimis pamatyti situaciją. Aš nesileisiu į smulkmenas, tačiau kalbant bendrai, mes pamatėme Mes į tą situaciją galėjome pažvelgti per aplink, poveikio aplinkai vertinimo direktyvos prizmę. Grįžtant prie to, ką minėjo kiti kolegos, statant ir įrenginėjant slidinėjimo kurortą, į teritoriją neįskaičiuojamos trasos nei vamžiai, nei ežerai, nei, nei trasos, į kurias beriamas dirbtinis sniegas. Taip pat neįtraukiamos sritys už trasos ribų, kur taip pat žmonės lidinėja. Taigi patikroje, patikros metu, kurią minėjo komisijos atstovė, reikia atsižvelgti ne tik į sritis, kurios tiesiogiai veikia kraštovaizdį, bet taip pat ir į bendrą poveikį vietoviai. Taigi, iš tikrųjų būtų buvę labai svarbu atlikti poveikio vertinimą O ta pozicija, kuri buvo pasirim, pasirinkta, pasirinkta, atsižvelgia labai siaurai tik į tą numatytą ribą, nors teritorija beveik ir buvo priartėjusi prie tos ribos. Ir antras dalykas, 2003-aisiais buvo slidinėjimo keltuvų kompanija, kuri pateikia įvairiausias priemonės ir projektus šiam slidinėjimo kurortui. Tačiau tuo metu pateikti dokumentai tai nėra visas projektas, tai yra tik vienas proceso etapas. Parengtas taip, kad kiekviena projekto dalis išliktų mažesnė nei numatyta riba. Taigi būtų reikėję įvertinti visus etapus kartu, bet stengiamasi to išvengti. Mums svarbu ir apie tai pagalvoti, nes kitaip atsiras situacija, kai projektai pradės būti skaidomi į, mažesnius, į mažesnės dalis, kad nebūtų viršytos numatytos ribos. Taigi tai yra svarbiausias klausimas, kurį turėtume spręsti. Savo priimamuose teisės aktuose neturėtume skatinti žmonių apeidinėti įstatymus, skaidant projektus į mažesnės dalis. Nes tai būtų pražutinga Alpių gamtinėms buveinėms, kurias dėlėtų saugoti. Dėkuoju, pane Vertman. Ačiū. Norėčiau paminėti keletą detalių. Pritariu tam, ką sakė iki manęs kalbėjusieji. Skaičiau pranešimą. Jame yra minimas ežeras bei įrenginiai, kurie bus skirti dirbtinio sniego saugojimui ir laikymui. Aš manau, kad e, tuos įrenginius ir tą ežerą reikėjo įtraukti į apskaičiuojamą plotą. Taip pat tas faktas, kad trasos neįskaičiuotos ir šlaitai, taip pat, man atrodo, ne, ne visai suprantamas. Noriu paminėti ir kaimelį, kuriame aš užaugau. E, tame kaimelyje buvo tokių įmonių, tokių žmonių, kurie, na, net prie savo namo nebeturėjo nei, net sodelio, todėl kad e, jų tie sklypai prie pat namų buvo užstatyti, buvo nutiestos gatvės ir taip toliau. Tad e, šis atvejis labai svarbus, labai aktualus, reikia jį atidžiai išnagrinėti. Ir tikrai man atrodo, kad kai kurios teritorijos tiesiog tyčia buvo neįtrauktos, skaičiuojant ribas tam, kad nereikėtų atlikti poveikio vertinimo. Dar vienas dalykas. Taip, turizmas, turizmo apimtys mažėja, tačiau man atrodo, kad vien dėl to nereikėtų paremti šio projekto. Taip pat noriu priminti, kad geologijos ekspertai yra parengę savo nuomonę ir konkrečiai jie išnagrinėjo tą, tą žemės sklypą, kuris minima šiame projekte, tai yra speciali oliena ir man įdomu, ar tai buvo atsižvelgta. Ačiū pirmininkė. Na, Man tikrai labai pažįstama šita padėtis, nes mano šalyje vyko tokie patys principai. Tiesiog žmonės bandydami įsigyti žemę ir vykdyti projektus, parengia projekto dokumentus, bet realiai tą projektą suskaldo į kelis projektus, tuomet yra neviršijamos sklypo ribos ir nereikia atlikti papildomų jokių procedūrų. Tad man tikrai gerai žinomas toks atvejis. Tačiau šiuo konkrečiu atveju Man atrodo, kad projektas turi būti vertinamas kaip integruotas, juk negalima renkti atskirų projektų vien trasom, vien šlaitam, vien sniego patrankom ir taip toliau. Tai yra integruotas projektas ir visa tai turi būti vertinama vienumoj ir integruotai. Tikrai negalima stovėjimo aikštelės e, atskirti, E, sakykime, numatys stovėjimo aikšteles, viešbučius atskiram projekte, ežerą atskiram projekte, dirbtinis sniegą atskiram projekte ir taip toliau. Taip tikrai negalima. Tai turi būti integruoto principo projektas. Ir tikrai prašau komisijos peržiūrėti savo poziciją, pakeisti savo nuomonę, vėliau grįžti čia į šį komitetą ir mum pasakyti, ar tikrai buvo laikomasi direktyvos ir jos nuostatų. Kolega Vylant. Dėkoju, noriu šitą paaiškinti. Paaiškinsiu, kaip yra su tom stovėjimo aikštelėm. Ta stovėjimo aikštelė e, to teritorijoje jau buvo pastatyta senai. Ji jau senai ten buvo, bet ir toliau bus naudojama. Tad tikrai buvo teisinga neįtraukti stovėjimo aikštelės. Tačiau, kodėl nebuvo įtrauktos trasos šlaitai? Tiksliau, kaipgi buvo su tuo ežeru ir dirbtiniu sniegu? Vėlgi, buvo nurodyta, kad jau yra vienas ežeras, tačiau planuojama iškasti didesnį, gilesnį ežerą. Tad, na, man atrodo, kad lyg ir nebuvo tokių bandymų nelegaliai skaldyti projektą. Nors taip, gal visą projektą reikia žiūrėti integruotai ir nepamiršti, kad turime žvelgti į ateitį. Ir jau remiantis tokiais argumentais darosi aišku, kad buvo tyčia skaldomas projektas ir tokiu atveju tikrai turėtumėm užduoti klausimą, ar dabar galiojantis teisės aktai yra pakankami ir ar jie užkerta kelią tokiam piknaudžiavimui. Tad klausimas toks, ar turimi teisės aktai yra pakankamai geri, ar jie padeda užkirsti kelią tokiam, tokiai projektų skaldimo stadijai, taktikai. Toliau antras dalykas, ar trasos bei šlaitai turėjo būti irgi įtraukti į projektą, ar turėjo būti įtraukti stulpai, kurie kuriais bus nutiesiamos e, keltuvų linijos. Man atrodo, į šį klausimą turi atsakyti ekspertai ir e, nežinau, ar tikrai vietos institucijos padarė viską, ką turėjo. Na, šiandienos diskusijos rodo, kad e, galbūt neverta daugiau tęsti diskusijų šią temą, galbūt ponui Vylen leisiu spręsti prieš e, balsuojant dėl e, šios ataskaitos projekto. Ačiū pirmininkė, aš tiesiog norėčiau pakeisti formatą šios ataskaitos, kad e, ji būtų performuluota kaip žodinis klausimas skirtas komisijai plenarnio posėdžio metu. Todėl plenarnio posėdžio metu sulauksime komisijos atsakymo ir tada žiūrėsime, ar PAF direktyva turėtų būti keičiama ir apimti tokius atvejus ar ne. Ačiū. Pono Vylan pateiktas pasiūlymas yra geras ir atrodo, kad, man atrodo, kad komitete tam galėtumėm pritarti. Aišku, apie tai pakalbėsime koordinatorių posėdėje ir pagalvosime apie tolesnius veiksmus. Aišku, norėsime, kad panas Fylen parengtų tą e, klausimą žodžių komisijai ir tada aptarsime jau suformuluotą klausimą. Ačiū visiems, ačiū peticijų autoriams. Dar norite pasisakyti? Ne, diskusijos dar nebaigtos. Taip trumpai. Austrijoje daug ekspertų pasakė, kad e, ši, ši teritorija turėtų būti priklau, e, traktuojama kaip rezervas ir dėl tos priežasties negalima imtis jokių veiksmų. Todėl buvo priimtas sprendimas, kad e, Ši zona turi būti saugoma. Tačiau dabar atrodo im, ketinamasi imtis visiškai priešingų veiksmų. Todėl mes norime, kad šis klausimas taip pat būtų įvertintas. Ačiū. Dabar mes galime pereiti prie 20-osios peticijos ir dabar norėčiau suteikti žodį peticijos autoriui Davidui Petri. Prašome. Madam Chairman, honorable members. Gerbiama pirmininkė, gerbiami nariai, norėčiau padėkoti už suteiktą galimybę. Jau 20 metų Italija e, diskriminuoja užsieniečius e, dėstytojus. Diskriminacija pagrįsta e, pilietybės aspektu ir yra susijusi su vienodų mokėjimo, pensijos teisėmis ir panašiai. ATT priėmė jau šešis kartus sprendimus palankius dėstytojams. Mes žinome, kad prieš prasidedant antrajam pasauliniam karui, kai kurios Europinė, Europos vyriausybės patvirtino teisės aktus skirtus konkrečiai žmonių kategorijai, paliekant jas be pilietinių teisių. Ir dėl tos priežasties tie žmonės tapo svetimkūniais, kuriems nebuvo suteiktos vienodos e, teisės kaip kitiems piliečiams. Netgi kai buvo pasirašytos pirmosios e, sutartys e, Romoje 57 metais, iki kol buvo pasirašyta Lisabono sutartis, e, vyriausybės, kur, kai kurios dažniau, kai kurios rečiau, pažydinėjo jas. Ir aš nežinau nei vienos vyriausybės, kuri priėmė teisės aktus prieštaraujančius sutartims bei ATT sprendimams. Galite įsivaizduoti, kad tokia situacija yra neįmanoma, tačiau iš tiesų su tokia situacija galite susidurti Pavyzdžiui, šeštadienį 2011 m. E, sausio 29 d. įsigalios dželminė reformos teisės aktas kuriuo mes ir aš ir kolegos neteksime pagrindinių teisių. Taigi nuo sekmadienio nebeliks vienodo traktavimo, nebeliks teisės į gynybą, nebeliks teisės į sąžiningą teismą, nebeliks e, teisės į teismo sprendimą dėl ieškinio esmės. Taigi Visa tai išnyks dėl e, dželminį teisės akto 26 straipsnio. Italijos Respublikos e, prezidentas, prezidentas Giorgio Napolitano pasirašė šį teisės aktą, nors e, atkreipė dėmesį į 26 straipsnį, kad reikėtų prie jo sugrįžti. Aš taip pat tam e, pritariu. To, ko nepadarė niekada romėnai, padarė Italijos vyriausybė. Taigi kodėl mes atsidūrėme šioje situacijoje ir kodėl konkrečiai Italijos, e, Italijos valdžiai mes tokių drastiškų priemonių. Atsakymas yra toks, kad jau 20 metų Italijos e, universitetai išvaistė milijonus e, pad, e, bylos e, nagrinėjimams vietoj to, kad galėtų mokėti vienodus atlyginimus užsieniečiams ir italams. E, Tuo pat metu turiu pasakyti, kad Italijos valdžios institucijos neįgyvendina e, ATT sprendimų. Uh, ir dabar jau matome viso to rezultatus. Pavyzdžiui, Padavos universitetas buvo priverstas sumokėti 5 milijonus eurų nesumokėtų atlyginimų 14 lektorių. Universitetai baiminasi, kad jiems ateityje teks mokėti vienodą atlyginimą už vienodą darbą. Taigi universitetai sako, mes neturime pinigų, negalime mokėti, o valstybė sako, mes nemokėsime, negalime ir nemokėsime. Kokia yra Berluskonio vyriausybės e, sprendimo? sprendimo galimybę. Tai yra tiesiog panaikinti visus tuos e, ieškinius pateiktus e, dėstytojų. Apie tai ir kalbama 26-ame e, šio teisės akto sprendime, atsiprašau, straipsnėje. Todėl mes ir netenkame E, mūsų piliečių teisių. Vakar mūsų teisininkai e, parašė laišką komisijai, kad būtų pradėta pažeidimų nagrinėjimo procedūra. Mes norime, e, kad, kom, kad Europos komisija sparčiai imtųsi veiksmų, kad šis klausimas būtų atkreiptas, iškeltas taryboje ir kad suprastų, koks svarbus e, šis skundas. Norėtume, kad peticijos komitetas pateiktų pareiškimą spaudai žiniasklaidoje. Tik norime, kad ši peticija liktų atvira iki užsieniečių pagrindinės teisės būtų, bus gerbiamos Italijos Respublikoje. Ačiū. Ačiū. Dabar žodį suteiksiu komisijos atstovui. Ačiū, pirmininkė. Taip, jau daugiau nei 20 metų mes susidurėme su šiuo klausimu, buvo keli teismo sprendimai patvirtinantys, kad Italija pažeidinėjo 45 straipsnį dėl laisvo darbuotojų judėjimo. užsienio dėstytojai buvo diskriminuojami, lyginant su nacionaliniais dėstytojais. Remiantis 2006 teismo sprendimu ir nepaisant komisijos pareiškimo tuo metu, kad teisinė bazė buvo pakankama, kad galima būtų užtikrinti Letori arba užsienio dėstytojų teisės. remiantis nuostatomis dėl užsienio kalbų mokytojų. Kartu su peticijos pateikėjais mes irgi kreipiame dėmesį į tas problemas, kurios kyla užsienio kalbų dėstytojams. Turime užtikrinti, kad jeigu komisija veiks, imsis veiksmų, tuomet tie veiksmai turėtų remtis veiksmais vykdomais valstybėse narėse ir čia turiuomenyje būtent netinkamą bendrijos teisės įgyvendinimą. Taip pat administracinę praktiką, kuri yra netinkamai, nuolat ir pakartotinai netinkamai atliekama. Taigi teisinė bazė yra pakankama, kaip sakiau, ir mes nuolat kontaktuojame su užsienio kalbų dėstytojų asociacija esame surinkę nemažai pavyzdžių įrodančių, kad nuolat netinkamai atliekami administraciniai veiksmai. Dabar išaiškėjo ir naujų faktų. Valstybinių universitetų reforma vyksta o komisija laukia, kol įsigalios naujai teisės aktai. Mums kyla nerimas dėl 26 naujojo įstatymo straipsnio. Būtent dėl to, ar jis nepažeidžia bendrijos teisės dėl situacijos, kurioje yra atsidūrę užsienio kalbų dėstytojai Italijoje. Galime patikinti peticijos teikėją, kad komisija imsis visų būtinų veiksmų, jei bus nustatyta, kad buvo pažeidinėjama bendrijos teisė. Ačiū. I didn't hear, sorry. Just, uh, just uh, uh to support the uh, proposal. Norėčiau palaikyti peticijos teikėjus Tiesiog norėjau išreikšti paramą pasiūlymui. Be abejo. Tai yra ekstremalus atvejis. Tikrai per ilgai užtruko ir komisija, ir mūsų komitetas nagrinėjo, nagrinėja šį klausimą jau 15 metų, berods. Per tą laiką Teisingumo teismas yra paskelbęs ne vieną sprendimą. Todėl, man atrodo, turėtume susimastyti. Mums reikia pagalvoti, kaip veiksmingai užtikriname savo piliečių teisės. tiek kitais būdais, tiek ir šiame komitete. Taigi, ponios aukiant prašymas turėtų paskatinti mus pagalvoti, kaip veiksmingiau galėtume spręsti piliečių problemas. Nors konkrečiai galbūt ir nebuvo sakyta, bet suprantu, kad peržiūrint naująjį įstatymą, kurį priėmė Italijos parlamentas. Galbūt rastume pagrindo kreiptis į teismą, kad jis dar sėki peržiūrėtų sprendimą. Peticijos teikėjai jau kurį laiką to prašo, o mūsų komitetas iki šiol negalėjo imtis veiksmų. Taigi dabar atsirado naujas elementas, kuris galėtų būti susijęs su šiuo peržiūros prašymu. Taigi reikia pasižiūrėti, kokios išvados prieis komisija dėl naujųjų taisyklių. Ir manau, kad dėl to dėlėtų palikti šią peticiją atvirą. reikia kreiptis į Italijos valdžios institucijas ir pabandyti išsiaiškinti. Kaip realiame kasdienėme gyvenime ketinama spręsti šią egzistuojančią problemą. Galbūt dėrėtų numatyti galimybę pakviesti atstovą į komitetą, kuris galėtų aiškiau paaiškinti šio 26-ojo naujo įstatymo straipsnio filosofiją, kad galėtume išklausyti Italijos vyriausybės poziciją šiuo klausimu. Šis klausimas jau neduoda ramybės ne vieną dešimtį metų. Taigi, manau, turėtume juos paraginti kartą ir visiems laikams prisimti savo atsakomybę. Ponas Jar dabar. Aš visiškai pritariu pirmininkės pasiūlymui. Nemanau, kad komisija čia visai jau neturi jokių galių. Jei komisija mano, kad Italijos valdžia neužtikrino reikiamų priemonių, tada komisija galėtų su šiuo klausimu kreiptis į Europos teisingumo teismą ir taip pat numatyti piniginės kompensacijas. Reikia pagalvoti, ar tai būtų teisinga ar ne. Taigi, norėčiau, kad ši peticija būtų dar sėki šiais metais aptarta. Nenorime atidėti jos keliariems dar metams. Peticijos pateikėjai nusipelnė pažangos šiuo klausimu. Arba bent jau tada turėtume prisipažinti, kad nieko negalime padaryti. Taigi štai ką noriu pasakyti. Dar šiais metais turėtume sugrįžti prie šios peticijos. No, Bostinaru. Dėkuoju, panas Baštinari. Tik keli žodžiai. Europos komisijos pastabos mane tikrai nustebino. Jų minėtas laiko terminas, tiesą pasakius, yra pradedant graikų kalendoriumi ir baigiant jau, na, po mirties tikrai laiko tarpas yra protų nesuvokiamas, kiek laiko jum reikia tam, kad nustatytumėt, jog buvo pažeista Europos teisė. Kiek dar reikia laiko? Kita pastaba. Pirmininkė, šis atvejs yra panašus į tą, kai mūsų komitetas uh, nepritarė Britų įstatymui, kuris uždraudė vienam asmeniui įsteigti vaistinę Junktinėje karalystėje ir buvo akivaizdu, kad yra pažeista to asmens teisė. Na, o dabar lygiai taip pat yra užsienio šalies dėstytojo teisė pažeidžiama dėl darbo Italijos universitete. Man atrodo, kad vienai par kitaip komisija turėtų, kiek galima greičiau, išspręsti šį klausimą, nes na, priešingų atvejų panašu, kad yra pažeidinėjamos su pagrindinės mūsų sutartys ir tai yra visai nepriimtina. Dėkoju. Suteiksiu žodį peticijos pateikėjui vienai minutiai. Tik norėčiau padėkoti dalyvavusiem diskusijom diskusijoje ir tikiuosi, kad šiemet dar susitiksime ir pasikeisime naujausią informaciją. Dėkoju. Na dabar eikime prie paskutinio punkto darbo atvarkė, 21 punktas. Suteiksiu žodį peticijos pateikėjui. Dėkoju pirmininkė. Aš norėčiau apginti galimybę mažom vidutiniam įmonėm ne tik kelti savo darbuotojų kvalifikaciją, bet ir apskritai tinkamai funkcionuoti rinkose, e, vykdyti veiklą, vykdyti verslo projektus e, Portugalijoje. Norėjau atkreipti jūsų visų dėmesį į šią peticiją, todėl kad joje yra išsakoma tam tikra europinė pozicija, kuri mums ne visai suprantama ir manome, kad reikia daugiau aiškumo. Mes teikime paraišką dėl paramos 2008-aisiais ir e, mums buvo na, pateikta būtinos informacijos, tačiau tai buvo padaryta vėluojant ir mūsų organizacija buvo informuota, kad projektą turime suskirstyti į du projektus ir pateikti dvi paraiškas, tačiau tai mums buvo pasakyta tik tai likus mažiau nei mėnuo iki konkurso pabaigos. Jūsų komitetas turbūt žino, kad 2009-aisiais Mūsų asociacija pateikė įvairiausius dokumentus tiek komisijai, tiek parlamentui ir tuose dokumentuose aiškiai matėte, kad buvo pažeistos taisyklės, procedūros, tai padarė e, valdžios atitinkamos institucijos. Na, o dabar turime įstatymą, kuris buvo patvirtintas 2009 rūpjūti ir tas įstatymas taip pat yra taikomas netinkamai. Tas teisės aktas taip pat yra pažeidinėjamas, nes iš esmės jis leidžia valstybei nariai ir apskritai valstybei, vyriausybei monopolizuoti tam tikrą komersinės veiklos sritį, konkrečiai kalbu apie turizmą. Mūsų asociacija nustatė, jog už tokį sprendimą yra atsakinga viena institucija, būtent ta, kuri atmetė mūsų projektą. Priminsiu, kad 2010 pradžioje mes pateikėme papildomus dokumentus, kuriuos beje tik tada ir gavome. Ir būtent tie dokumentai įrodo, kad konkurso procedūra buvo ne visai aiški, nenuosekli ir kad tam tikros valdžios institucijos tarpusavėje buvo iš anksto viskas susitarusios. Tad buvo surekstas toks planas, kuris, mano nuomonė, na, tikrai neturėtų būti vykdomas, negalima leisti, kad būtų tesama tokia tvarka. Akivaizdu, kad na, vyko konfliktas, interesų konfliktas ir mes buvome klaidinami, buvo vilkinama teikti mum informaciją, buvo taip pat e, kenkiama ir mūsų įvaizdžiui. nacionalinės tam tikros institucijos trukdė mum dirbti, neteikė mum būtinos informacijos ir, kiek žinau, pagal pirminius anksčiau mano minėto konkurso reikalavimus mūsų paraiška turėjo būti priimta, tačiau dėl tam tikrų piktų kieslų, sakykime, mūsų paraiška buvo atmesta. Vis dėlto aš tikiuosi, kad ilgainiui atitinkamos institucijos prisijims tam tenkančią atsakomybę, pripažins savo klaidą, savo kaltę ir kad mes išspręsime kažkaip šią susiklošusią padėtį. Turiu pasakyti, kad buvo padaryta didžiulė tiek e, moralinė, tiek finansinė žala mūsų mūsų kooperatyvui, mūsų turizmo organizacijų kooperatyvui buvo iškraipomos tam tikros taisyklės, buvo iškraipomas Europos konkurencingumo modelis. Priminsiu, kad be tos informacijos, kurią mes atsiuntėme nuo 2009 Liepos mėnesio, taip pat reikia atsižvelgti ir į specialų biudžetą, kuris buvo patvirtintas dešimtais metais Portugalijoje ir tame biudžete numatoma kelis milijonus eurų skirti kaip parama turizmui užsienio šalyse, tačiau panašu, kad tos lėšos bus skirtos netom organizacijom, kuriom jų labiausiai reikia. Taigi mums atrodo, kad struktūriniai fondai buvo panaudoti netinkamai, jie buvo panaudoti piknaudžiavimui, konkurencijos iškraipimui ir tokiu būdu yra žlugdomas privataus sektoriaus konkurencingumas. Todėl kreipiamės į jūsų komitetą ir norime, kad kiek galima greičiau išspręstumėt šią problemą ir užtikrintumėt, kad ateityje nebebūtų tokio piknaudžiavimo, kad nebūtų pažeidinėjamos taisyklės kad nebebūtų vykdoma tokia nesažininga praktika. Dėkoju. Komisijos vardu Dirk, Dirk Petersen, prašom. Dėkoju, pirmininkė. Man malonu asmeniškai susitikti su peticijos autoriu nes iki šiol tik susirašinėjame. Peticijos autorius kalba apie programas, kurios yra finansuojamos iš struktūrinių fondų Portugalijoje. Na ir por, peticijos autoris pateikė prašymus gauti lėšoms, tačiau dabar jo peticija yra susijusių su tuo, kad e, Portugalijos valdžios institucijos netinkamai valdo lėšas. Šioje situacijoje turime prisakyti, kad komisija nėra e, tiesiogiai susijusi su atitinkamu projektų atranka už tai atsakingos Portugalijos valdžios institucijos. Tačiau Ką gali šioje situacijoje padaryti komisija? Komisija e, gali užtikrinti, kad Portugalijos valdžios institucijos atrinkdamos projektus laikosi savo nacionalinių taisyklių. Komisija analizuoja pateiktus dokumentus ir gegužės mėnesį komisija pateikė E, įvairių klausimų Portugalijos valdžios institucijoms, kuriuos vėliau išanalizavo mūsų darbuotojai. Portugo, Portugalijos valdžios institucijos nepateikė mums, e, mums tinkamų atsakymų į daugelį klausimų, todėl dar prieš kalėdas mes pateikėme papildomą e, klausimų sąrašą. Tai yra 34 puslapių dokumentas ir tikimės, kad Portugalijos valdžios institucijos pateiks mums atsakymus kitą savaitę. Toliau yra dar vienas e, dalykas, apie kurį kalbėjo jau peticijos autorius. Tai yra taikomi teisės aktai. Portugalijos valdžios institucijos vaidina itin svarbu vaidmenį E, turizmo srityje, todėl mes pateikėme atitinkamą papildomą klausimą dėl mm, valdžios institucijų veiksmų, skirstant e, struktūrinių fondų lėšas. Regijai generalinis direktoratas sulaukęs atsakymo, žiūrės, ar e, esamos praktikos finansavimo turėtų būti teisiamos ir jeigu ne, tada imsis atitinkamų veiksmų, už kuriuos atsakinga komisija, tačiau jau skirtingas generalinis direktoratas. Nes būtent jau kiti mūsų kolegos turės žiūrėti, ar teikiama parama dera su ES konkurencijos teisės aktais. Taigi, kaip jau minėjau, dar laukiame Portugalijos valdžios e, atsakymų. Juos tikimės gauti kitą savaitę. Na, iki šiol kaip jau minėjau, ne visi paaiškinimai iki šiol gauti yra mums pakankami, ne visi susiję teisės aktai yra cituojami arba nei visus juos daroma nuoroda. Pavyzdžiui, jei kompensacija nukentėjusiems būtų numo, sumokėta tik tada, jeigu bus nustatyta, kad buvo nesilaikoma kažkokiu nacionaliniu taisykliu, tačiau į tai negali kištis komisija. Ponas Jar. Ačiū. Jeigu aš tinkamai supratau komisijos atsakymą, tai dar kol kas visos informacijos neturime, todėl šią peticiją ir toliau reikia analizuoti ir vėliau sugrįžti prie jo. E, ir tik tada priimti galutinį sprendimą. Taip, visų pirma, ši peticija iš tiesų turi išlikti atvira. Antras dalykas, reikėtų e, palaukti to galutinio Portugalijos valdžios institucijų atsakymo ir tik tada galėsime priimti sprendimą. Ačiū, taigi iš tiesų laukime tų valdžios institucijų atsakymų. Dar žodžio prašo peticijos autoris, prašome, tačiau kalbėkite jau labai trumpai. Dar kartą ačiū suteiktą žodį. Tačiau norėčiau štai ką Jums pasakyti. Na, kai mes pateikėme šią peticiją, tai struktūrinių e, fondų lėšos buvo įtrauktos į tą specialų biudžetą. ES institucijos turi užtikrinti, kad tikslinės lėšos pasiektų galutinį naudotoją ir galutinį tikslą. Mes nebegalime e, patys gintis nuo viešojo sektoriaus, nuo tokių neteisingų veiksmų. Be komisijos mes negalėsime apginti savo pagrindinių teisių. Taigi, e, pirmininkė, ir ši peticija lieka atvira. Galiu tik pasakyti dabar, kad gavau du prašymus iš Tatjanos Zanoska, kad 2009 e, e, metų atitinkama peticija būtų toliau analizuojama. Dar žodelis kolegai Auken, kuri norėtų taip pat kalbėti apie 2010 metų vieną peticiją. kad e, prašant atitinkamų žuvininkystės ir e, kitų komisijos departamentų informacijos. Taigi tiek šiandienos komiteto darbas yra baigtas. Dėkuoju.